Good morning. Good morning. Good morning to you all. Labas rytas, labas rytas visiems, prašau susėsti. Gerbėmėjai kolegos, ponios ir ponai, prašau susėsti. Malonu matyti jūs sugrįžus į darbą po vasaros atostogų. Tikiuosi, kad e, atostogos buvo malonios. Ir dabar galime pradėti darbą pagal labai sudėtingą įtemptą darbo tvarkę. Pirmiausia, ją reikėtų patvirtinti. Jūs ją matote. Aš siūlau pridėti vieną papildomą punktą. Tai yra. Uh, Tai yra taisomo rašto susijusio su pono Weberio, ponios Weber pranešimu patvirtinimą. Ar kas nors tam prieštarauja? Tas dokumentas yra susijęs su Šengino sienų kodeksu. Jeigu niekas neprieštarauja, tuomet tas dokumentas yra patvirtintas. Gerai. Toliau. Antras punktas. Koordinatorių rekomendacijų patvirtinimas. Pirmiausia, ponios Fadžion. Yra, ponia Fadžion yra skiriama pranešėja dėl pranešimo dėl asmenų kertančių išorės sienas kontrolės supaprastinto režimo, remiantis vienašalių Kroatijos ir Kipro vykdomų tam tikrų dokumentų pripažinimu. Ir po to Kolod Morais yra skiriamas taip pat pranešė dėl Junktinių tautų nacionalinės saugumo agentūros priežiūros programų. JAV nacionalinės saugumo agentūros priežiūros programos. Gerai, tai viskas tada yra patvirtinta. Norėčiau Jums pasakyti, kad pagal 180 ir 216 taisyklę ponios Weber pranešimui skirtas taisomasis raštas bus laikomas patvirtintų. Toliau. Delegacija į Graikiją patikė savo ataskaitą Liepos mėnesį, mes negavome jokių pastabų, taigi laikysime, kad ji yra patvirtinta. Toliau turime patvirtinti posėdžių protokolus. Tai yra spalio, sausio 10, sausio 21, 22 ir sausio 31 dienų protokolai. Jeigu niekas nepateiks jokių pastabų dėl šių protokolų, tuomet mes laikysime šio posėdžio pabaigoje, kad e, šie protokolai yra patvirtinti. Gerai, Taigi ką, dabar galime perėti prie elektroninio balsavimo. Noriu priminti jums visiems, kad jūs turėtumėt paruošti balsavimo korteles, nes kartais gali tekti patikrinti balsavimo rezultatus elektroniniu būdu. Taigi, gerbėjai kolegos, prašau paruošti savo balsavimo korteles. Gerai, Taigi mes galime pereiti prie elektroninio balsavimo dėl ES 2014 met, finansinių metų bendrojo biudžeto visų skirsnių. Pirmiausia, balsuosime dėl Jano Mulderio pranešimo dėl 2014 met, finansinių metų Panas Mulderis parengė nuomonės projektą dėl biudžeto projekto. Taigi dabar perėmėme prie balsavimo. Aš skelbsiu pakeitimus, kaip visuomet, ir jūs balsuosite. Pakeitimas e, 6100. Kas už, kas prieš. Atmesta. Pakeitimas 6101. Kas už, kas prieš. Atmesta. Pakeitimas 6102. Kas už, kas prieš. Susilaikė. Atmesta. 6103. Kas už? Kas prieš? Atmesta. 6104, kas už? Kas prieš? Pasitikrinkime. Man atrodo, kad buvo patvirtintas šis pakeitimas, bet gal dėrėtų vis dėlto pasitikrinti balsavimo rezultatus. Gerai? Tai kągi, galite balsuoti. Balsavimas baigtas. 16 už 29 prieš atmesta. Toliau ši, pakeitimas 6105. Kas už? Kas prieš? Patvirtinta. 6106. Kas už? Kas prieš? Atmesta. 6107, kas už. Kas prieš. Atmesta. 6108, kas už. Kas prieš. Patvirtinta. 6109. Yra pakeitimas pateiktas e, žodžiu Mes prašome suma, sumažinti nurodytą sumą. Mes prašome sugrįžti prie 2013 metų įsipareigojimų lygio ir nurodyta suma būtų 8 milijonai 450 600, 8 milijardai. 8 milijardai 456 140. 6109, kas už, kas prieš. Atmesta. 6110, kas už, kas prieš. Susilaikė. Atmesta. 6136, kas už, kas prieš. Susilaikė. Patvirtinta. 6111, kas už, kas prieš kas susilaikė, atmesta. 6112, kas už, kas prieš, susilaikė, atmesta. 6113, už, prieš, kas susilaikė, patvirtinta. 6114, kas už, kas prieš, susilaikė, atmesta. 6115, kas už, kas prieš, susilaikė, reikėtų pasitikrinti. Pasitikrinkime. Balsuojame dabar dėl, dėl e, pakeitimo numerį 6115. Balsavimas baigtas. 20 už 25 prieš atmesta. 6116 dabar. Kas už? Kas prieš? Susilaikė. Atmesta. 6117. Kas už? Kas prieš? o kas susilaikė, pasitikrinkime. Man atrodo, kad atmesta, bet gal reikėtų pasitikrinti balsavimo rezultatus. Prašau balsuoti. Balsavimas baigtas. 21 už, 25 prieš. Šis pakeitimas atmestas. Toliau 6117. Atsiprašau, pasitaisiu pirmininkas 19. Kas už? Kas prieš? Susilaikė. Atmesta. 6117. 18 kas už, kas prieš, kas susilaikė, atmesta 6120 kas už, prieš susilaikė, patvirtinta 6121. A, jis yra identiškas, gerai, tai jį praleidžiam. 6123. Kas už? Kas prieš? kas susilaikė. Man atrodo, kad atmestas, bet reikėtų pasitikrinti balsavimo rezultatus, nes man nėra visiškai aišku. Taigi balsuojame elektroniniu būdu dėl pakeitimo numeris 6123. Balsavimas baigtas. 23 už, 25 prieš. Atmesta. Toliau 6124. Kas už? Kas prieš? Susilaikė. Man neaišku, pasitikrinkime. Prašau balsuoti. Pakeitimas 6124. Balsavimas baigtas. 25 už, 21 prieš. Šis pakeitimas patvirtintas. Toliau, 6125. 6125. Kas už? Kas prieš? Kas susilaikė? Atmesta. 6126. Kas už? Kas prieš? Kas susilaikė? Atmesta. 6127. Kas už? Kas prieš? Susilaikė. Patvirtinta. 61. Atsiprašau, pasitaisiu pirmininkas atmesta. 6128. Kas už? Kas prieš? Susilaikė. Atmesta. 61. 29. Kas už? Kas prieš? Kas susilaikė? Atmesta. 61.30. Kas už? Kas prieš? Susilaikė. Atmesta. 61.31. Kas už? Kas prieš? Kas susilaikė? Man atrodo, kad patvirtintas šis pakeitimas, bet reikėtų uh, pasitikrinti balsavimo rezultatus. Taigi e, pakeitimas 6131, balsavimas baigtas. 23 už, 25 prieš, atmesta. 6132, kas už? Kas prieš? Susilaikė. Atmesta. 6133, kas už? Kas prieš? Kas susilaikė patvirtinta? Atmesta. Manau, kad atmesta. Gerai, pasitikrinkime. 33 pakeitimas. Balsuojame. Galite balsuoti. Balsavimas baigtas. Atmesta. Tikrai. 22 už, 26 prieš. 26 prieš. Atsiprašau. 6134, kas už, kas prieš, kas susilaikė, patvirtinta. 6135, kas už, kas prieš, kas susilaikė, atmesta. Na kągi, dabar pereiname prie Jano Mulderio parengto nuomonės projekto. Pirmasis pakeitimas, kas už? Kas prieš? Susilaikė. Patvirtinta. Antrasis pakeitimas. Kas už? Kas prieš? Susilaikė. Patvirtinta. Trečiasis. Kas už? Pasitikrink. Norite, kad pasitikrintume? Gerai. Gerai. Tikriname balsavimo rezultatus dėl antrojo pakeitimo. Gerai. Balsuojame. Galite balsuoti. Balsavimas baigtas. Atsiprašau, šis pakeitimas buvo atmestas. 23 už, 26 prieš. Toliau, trečiasis pakeitimas. Kas už? Kas prieš? Kas susilaikė? Patvirtinta. Ketvirtasis pakeitimas. Kas už? Kas prieš? Kas susilaikė? Pasitikrinkime, kad nebūtų jokių klaidų. Taigi balsuojame dėl ketvirtojo pakeitimo. Dabar baigiame balsavimo procedūrą. 17 už 31 prieš. Didelė balsų persvara atmesta šis pakeitimas. Toliau penktasis, kas už? Kas prieš? Atmesta. Šeštasis pakeitimas, kas už? Kas prieš? Patvirtinta. Septintasis pakeitimas iš dviejų dalių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 kas susilaikė, patvirtinta. Visi pakeitimai patvirtinti. Visos dalis yra patvirtintos. Toliau aštuntasis pakeitimas, jisai atkrenta dėl to, kad septintasis buvo patvirtintas. Devintasis buvo atsimtas ir toliau paskutinis dešimtasis pakeitimas, kas už. Kas prieš? Pasitikrinkime. Man nėra aišku. Pasitikrinkime. Dešimtasis pakeitimas. Prašau balsuoti elektroniniu būdu. Dabar balsavimas baigtas. 24 už, 25 prieš. Šis pakeitimas atmestas. Na kągi, dabar balsuojame dėl viso dokumento teksto su patvirtintais pakeitimais. Balsuojame. Balsavimas baigtas. 40 už 9 prieš. Niekas nesusilaikė. Taigi šis dokumentas yra patvirtintas ir sveikiname pono Mulderį. Balsavimą baigiame. read this. Thank you, thank you all. Visiems dėkoju. Thank you all for the cooperation and the vote. Dėkoju už bendradarbiavimą per balsavimą, o mes e, toliau dirbame pagal programą. Kas norite išeiti iš salės, prašom tai padaryti. Ir tai padaryti prašyčiau tyliai. Ir taip mes galėsime pereiti prie kito darbo tvarkės klausimo. Prašyčiau jūsų dėmesio. Pristatysiu paprasčiausiai, kokia dabar yra šiuo metu vykstančių tarp institucijų dėrybų dėl teisėkuros procedūrų padėtis. Trialogo padėtis. Nerija. Acaban de venir 25 colegas. <laughs> So, please. Taigi, turiu pristatyti tarp institucinių e, dėrybų dėl teisėkuros procedūrų padėti. Trialogas dėl Makovei konfiskavimo bylos įvyko e, rugsėjo ketvirtą dieną. Tai yra vakar. Šiuo metu ponios Makovai nėra Bruselėje ir ji pristatys dėrybų e, padėtį per Libę komiteto posėdį rugsėjo 16 ir 17 dienomis. Tai bus vienas iš mūsų eilinių posėdžių. Ir dabar galime perėti prie bendros diskusijos dėl šešto ir septinto klausimų. Šeštas klausimas. Komisijos komunikatas Europos parlamentui, tarybai. Pirmininkas prašo drausmės. Jeigu galėtumėt patilėti, galėtumėt mums visiems. Ačiū už bendradarbiavimą. Ir Dabar vėl grįžtame prie komisijos komunikato Europos parlamentui, tarybai, Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetui, regionų komitetui, kuriame yra kalbama apie tolesnį nacionalinių Romų integracijos strategijų įgyvendinimą. O septintame punkte kalbėsime apie pasiūlymą dėl tarybos rekomendacijų dėl Romų veiksmingo integravimo, valstybių, integravimo priemonių valstybėse narėse. Esmė yra ta, kad mes dabar turime išklausyti pono Aurelio Čiobanų Dordeo e, pasisakymą. Jis yra Europos komisijos teisingumo generalinio direktorato direktorius. Po to pasikeisime su juo nuomonėmis, kuriuos galėsime išsakyti klausimus, į kuriuos e, svečias atsakys žodžiu. Aš e, norėčiau priminti, kad jau 2011 metais Europos komisija paskelbė komunikatą dėl ES nacionalinių Romų integravimo strategijų bazės. Joje buvo kreipiamas į valstybės narės priimti visą apimantį mechanizmą, kuris padėtų integruoti Romus nacionalinių lygmenių. Atsakydamos į tai, valstybės narės pateikė Europos komisijai nacionalinės Romų integracijos strategijas Europos komisija tą strategiją įsivertino ir dabar praėjus metams, 2012 metais, Europos komisija paskelbė komunikatą, kuriame yra kalbama apie pasiekimus įgyvendančias strategijas ir išsakomos rekomendacijos valstybėms narėms. Taigi dabar išklausysim pono Orelčio Bano Dordėjo pasisakymo, kaip minėjau, jis yra Teisingumo generalinio direktorato direktorius, o po to parlamentarai galės jam pateikti klausimus ir išsakyti komentarus. Pone Čia Banų Dardė, prašom, žodis jums. Ačiū, ponė pirmininkė, labas rytas visiems. Ir dėkoju už man suteiktą galimybę komisijos vardu pristatyti dokumentus, kurie buvo priimti e, Europos komisijos kolegijoje kaip paketas birželio mėnesio pabaigoje. Tai vyko dar prieš vasaros atostogas. Kaip žinote, Romų įtraukties klausimas yra Europos komisijos darbos varkės vienas prioritetų. Europos komisijai akcentuojant šį klausimą, e, jis apskritai ES institucijose iškyla kaip prioritetas ir e, pastarąsias savaitės ES taryboje ir ES vadovų taryboje apie tai buvo kalbama. Priimtasis birželio mėnesį paketas Europos komisijoje patvirtina, kad Europos komisija laikosi nuoseklaus požiūrio ir nepailstamai skiria dėmesio e, valstybių narių veiksmams ir pažangai integruojant Romus į visuomenę. Priimtojo paketo Birželio 26 dieną pirmoji dalis yra komunikatas. Iš esmės tai yra ataskaita, kurioje yra įvertinta visa eilė struktūrinių valstybių narių veiklos elementų. Turbūt prisiminate, kad 2012 metais, kaip jūs ponė pirmininkė jau sakėte, Europos komisija išskyrė visą eilę struktūrinių elementų reikalingų veiksmingam integravimo politikos įgyvendinimui. Tarp šių elementų yra ir bendradarbiavimas su vietos ir regionų valdžia, su pilietinė visuomenė, pakankamų finansinių išteklių suteikimas, politikos stebėsenos sistemų sukūrimas. Dabar pagal jas galima tą politiką ir pakoreguoti. Taip pat yra kalba apie E, ryštingą kovą su diskriminacija ir nacionalinių romų integracijos centrų įsteigimą. Kodėl mes išskyrėme tas struktūrinės priemonės ir struktūrinės elementus? Mes manome, kad veiksmingas romų integracijos e, įgyvendinimas švietimo, užimtumo, visuomenės veikatos srityse e, yra reikalingas, bet jis bus neįmanomas, jeigu nebus e, imtasi reikalingų priemonių tų procesų ilgalaikiškumui užtikrinti ir tų politikų testinumui garantuoti. Kita vertus, nepakanka vieną dieną įsipareigoti, pasakyti, kad e, pritaiksime visą eilę priemonių, bet reikia, kad e, būtų imtasi būtinų žingsnių pažangai užtikrinti ilgalaikėje perspektyvoje. Taigi, e, Birželio mėnesį priimtą vertinimo ataskaitą skiriame valstybių narių pasiektos pažangos analizai arba pažangos, kurią jos turėjo pasiekti analizai įgyvendinant e, strateginės priemonės. Ir bendrai galiu pasakyti, kad mūsų vertinimas nėra labai gražus. Šiek tiek pažangos yra pasiekta valstybėse narėse, Kai kuriuose iš jų per pastaruosius metus jos tai padarė, vadovaudamasis Europos komisijos rekomendacijomis, tačiau praktikoje padėtis gerėja per daug lietai. Vadinasi, kiekviena valstybė, turėjusi įsteigti nacionalinį e, kontaktinį centrą, kuris turėjo koordinuoti valstybės veiklą, integruojant e, Romų, integ, e, Romus, įgyvenant tinkamą politiką, E, jie, tie centrai ne visuomet turi pakankamai, centrų, e, pakankamai resursų paaiškėjo ir trūksta politinės paramos, kuri leistų užtikrinti tų centrų pareigų vykdymą ir tikslų įgyvendinimą. Teisybė yra ta, kad e, visai lė valstybių narių uh, yra ėmusiusius priemonių, pagal kurias vietos regionų valdžia pilietinės visuomenės organizacijos yra įtraukiamos į diskusijas apie priemonės, kurios yra reikalingos užtikrinti Romų integraciją. Tačiau mes pastebėjome, kad vietos valdžios ir pilietinės visuomenės dalyvavimas yra sisteminis, tačiau ne visuomet apima visus Romų įtraukties e, politikos kūrimo proceso etapus. Atitinkamų finansinių išteklių suteikimas turbūt yra vienas iš rimčiausių iššūkių visoms valstybėms narėms, arba bent jau beveik visoms. Kai kalbame apie finansinius išteklius, pirmiausia turime galvoje e, valstybės biudžeto uh, lėšų paskirimą nacionaliniu, regioniniu ir vietos lygiu. Ir e, dažnai mes kalbame e, ir apie tai, kaip yra panaudojami ES fondai skirti Romų integracijos politikai įgyvendinti. E, ypač į tai atkreipiame dėmesį tose valstybėse narėse, kurios susiduria su didžiausiais sunkumais integruojant Romų, piliet, Romų tautybės piliečius. Valstybės narės yra jau daug padariusios, kurdamos e, funkcionuojančias stebėsenos sistemas. Ypač aš norėčiau išskirti faktą, kad ES žmogaus teisų agentūra yra įsteigusi specialią grupę. Jis stebi, kaip yra įgyvendinama Romų integracijos politika. Europos komisija tame procese taip pat dalyvauja. Kai valstybės na, valstybės narės čia gali e, įsitraukti į tą procesą laisvanoriškai. Tarp kito aš pastebėjau iš valstybių narių pusės norą dalyvauti tos grupės veikloje ir ta grupė po to gali suteikti politinių konsultacijų, paremti politiškai, tačiau e, veiksmingas įgyvendimas praktiškai nacionalinių vietos lygių e, išlieka vis dar stebėsino sistemų atžvilgių nepakankamas, vis dar netapo e, E, įprasta kasdė, įprastų kasdienybės faktų. Leiskite dar išskirti vieną svarbų uždavinį, kuris e, yra tokios pat reikšmės, kaip ir poreikis skirti deramus finansinius išteklius. Aš turiu galvoje užsitęsusi Romų diskriminavimą, rasizmą jų atžvilgiu. Valstybės narės turimtis priemonių efektyviai kovoti su rasizmu ir diskriminacija, ypač prieš šios visuomenės grupės narius. Romų vaikų segregacija mokyklose dar yra labai dažnas atvejis daugelėje valstybių narių, nors daug valstybių narių vykdo informavimo kampanijas, kad Romai būtų geriau įtraukti į visuomenę. To nepakanka, turėtų būti papildomai taikomas įvairios priemonės kovoti su diskriminacija ir rasizmu prieš tuos žmonės Ypač turėtume e, pasirūpinti, kad teisėtvarkos institucijos įsikištų tais atvejais, kai yra reikalinga, kad būtų užkirstas kelias e, bauginantiems rasistiniams veiksmams nukreiptiems prieš Romų bendruomenės narius, o neretai tie žmonės yra taikus ir atsakingi piliečiai. Po tokio trumpo pristatymo e, mūsų ataskaitos primtos birželio mėnesį pagrindinių išvadų kad e, birželio pradžioje Europos komisija galvodama apie Romų integracijų priemonių efektyvumą pateikė visą eilę e, specifinių valstybėms narėms skirtų rekomendacijų. Tos rekomendacijos buvo pateiktos taip pat Europos tarybai ir per e, vasaros posėdį e, Europos taryba Europos 2020 procese išskyrė tikslus, kurie leistų įgyvendinti Europos semestro siekius. Buvo pateiktos e, rekomendacijos e, pirmiausia penkioms valstybėms narėms, kuriuose Romų bendruomenė yra didesnė ir kuriuose e, valstybėms iškyla daugiau sunkumų integruojant tuos žmonės. Taigi tos e, rekomendacijos buvo skirtos Bulgarijai, Čekijai, Vengrijai, Rumunijai ir Slovakijai. Mes pastebėjome maloniai, kad Europos e, vadovų taryba sutiko, kad šioms valstybėms skirtos rekomendacijos turėtų įeiti į bendrą politinį paketą e, su rekomendacijomis. Pagal Europos semestrą Europos komisija numatė papildomą priemonę stebėsenai, e, įvertinant, kaip valstybės narės e, susidoroja su joms iškylančiais uždaviniais, ypač tos penkios mano įvardintos valstybės narės. E, rekomendacijos skirtos konkrečioms valstybėms dėl Romų integracijos yra derinamos su skirtingomis valstybėmis narėmis. Kaip žinote, politiniai tikslai iškelti E, dabar pasitarnaus apibrėžiant politikos prioritetus, kurie leis apibrėžti, kokias struktūrinės priemonės reikės taikyti per artėjantį biudžetinio programavimo laikotarpį. Dabar kaip tik Europos komisija rengia partnerystės sutartis, kurios e, netrukus turės būti pasirašytos su visomis 28 valstybėmis narėmis kiekvieną jų atskirai ir ten bus įvertinta, kaip e, partnerysčių susitarimų politikos prioritetai atspindės e, rekomendacijas skirtas specialiai pavieniams valstybėms narėms. Taigi penkios valstybės narės, kurioms e, buvo pateiktos tos specifinės rekomendacijos, turės pasirašyti ir partnerystės sutartyje dėl Romų integracijos iškeltus tam tikrus reikalavimus ir rekomendacijas. Ir mes tikimės, kad kiekvienoje metinėje programoje dėl struktūrinių fondų panaudojimo tie tikslai taip pat atsispindės. Keletą žodžių, ponios ir ponai, dėl rekomendacijų ir pasiūlymo tarybos rekomendacijai, e, kurias birželio mėnesį komisija priėmė kartu su vertinimo ataskaita. Visų pirma, aš norėčiau padėkoti komisijos vardu už e, kompetitingą paramą, kurią mes gavome iš valstybių narių nacionalinių kontaktinių centrų. Ypač norėčiau išskirti 14 nacionalinių centrų, kurie dalyvavo parengiamuosiuose darbuose kartu su komisijos tarnybomis, e, kuriant šias rekomendacijas. Kodėl šis darbas buvo svarbus? Todėl, kad mes e, priimdami šį pasiūlymą norėjome įgyvendinti du tikslus. Visų pirma, sustiprinti ES bazę, juridinę bazę, kuri padėtų įtraukti e, romus ekonominių ir socialinių požiūrių į visuomenę. Kitas dalykas, mes norime atremti rimčiausius iššūkius, kurie iškyla valstybėms narėms gyvenančias politikas. Ir mes šiomis rekomendacijomis norėjome ne tik nurodyti valstybėms narėms, e, kaip dirbti pagal tam tikras gairės, bet ir paremti nacionalinių kontaktinių centrų e, veiklos e, veiksmingumą. Kaip aš sakiau, daugelie valstybių narių to tie centrai dar neturi pakankamai kompetencijų ir pakankamai priemonių veiklai, kad galėtų visapusiškai patenkinti jiems keliamus tikslus. Trumpai e, galėčiau pristatyti šias rekomendacijas mes surašėme tokius pagrindinius e, klausimus. E, tikslinių priemonių užtikrinančių Romų patekimą į švietimo sistemas, užimtumo e, rinką, būsto rinką patvirtinimas. Tai turi būti daroma visapusiškai laikantis subsidiarumo principo ir nedubliuojant jų esančių ES teisės aktų bendrieji principai užtikrinantis skaidrų ir teisingą fondų paskirstimą, ne tik ES, bet ir nacionalinių bei vietos fondų paskirstimą siekiant įtraukti Romus turi būti užtikrintas. Taip pat turi būti įmamasi priemonių kovai su Romų diskriminacija, ypač vaikų ir moterų e, diskriminacija. E, ir mes siūlome laikytis visą apimančio požiūrio, e, įgyvendinant, pažiūrėjau, socialinių investicijų paketą, kurį šiais metais priėmė Europos komisija. E, Romų bendruomenės, pavieniai Romai ir Romų lyderiai turėtų gauti daugiau kompetencijų, jiems turėtų būti suteikta daugiau galių, nes e, neretai tie žmonės neturi tokių pat galių kaip kiti. E, turime stiprinti vietos ir regionų administraciją, jų institucijas, e, kad jie turėtų daugiau galimybių dirbti su Romų integracija. Mes praktiškai išsiaiškinome, kad šis klausimas iš tiesų savivaldybėse ir regionų lygmenių yra gana silpnai atspindėtas ir žmonėms yra sunku dirbti, todėl labai svarbu užtikrinti, kad ta politika, kurią dabar sukūrėme, būtų pakankamai pragmatiška, pakankamai realistiška ir e, įgyvendinimo procese turėtų būti įmanoma vietos ir regionų lygmenių pritaikyti konkrečias priemonės. Kitas dalykas, mes turime atsižvelgti į lygybės institucijas, kurios jau yra įkurtos nuo 2000 metų pradžios. E, tai yra padaryta priemus Europos parlamente ir taryboje atitinkamas direktyvas. Kalbame apie resursų skirtų nacionaliniams kontaktiniams centrams Romų klausimais padidinimą, taip pat kalbame apie tarptautinio bendradarbiavimo stiprinimą, e, regionų bendradarbiavimo, vietos bendruomenių sti, be, sti, bendradarbiavimo stiprinimą. Ypač, kai kalbame apie tas valstybės narės, kurios nebūtinai yra kaiminės, bet e, e, jeigu tos valstybės yra Romų kilmės e, ir e, kilmės taškai arba tos valstybės, į kurias Romai dažnai nori kraustytis gyventi. Baigdamas aš e, norėčiau pasakyti, kad dabar mes siekime sustiprinti savo veiklą, savo bendradarbiavimą su nacionaliniais kontaktiniais centrais, taigi su valstybėmis narėmis, bet taip pat norime dirbti su pilietinės visuomenės organizacijomis valstybėse narėse bei su visa eilė tarptautinių organizacijų, kad galėtume geriau pasirenkti visapusiškai vertinimo ataskaitai, kuri bus pateikta kitų metų pavasarį. Dėje bus įvertinta pažanga, kuri yra pasiekta tokiuose esminėse srityse kaip užimtumas, e, e, švietimas, būstas – E, visuomenės veikata ir galimybės jie naudotis e, visuomenės veikatos paslaugomis. Dabar mes e, įvertinami nacionalinės politikos strategijas bandome pamatuoti, kaip valstybės narės įgyvena struktūrinės mūsų rekomenduotas jiems priemonės, kaip jų politika yra praktiškai atspindėta ir bandėme išsiaiškinti, kokių yra dar trūkumų struktūrinės priemonės įgyvenant bet dabar jau pribrendo laikas, arba bent jau jis pribręs kitų metų pavasarį, pateikti ataskaitą jūsų e, institucijai ir tarybai e, apie pažangą, kurios buvo pasiekta ir kurios, nėra, kurios trūksta kiekvienoje valstybėje narėje, stengiantis e, pasiekti konkrečių rezultatų švietimo, būsto ir panašiai klausimais. Taigi, toks yra mūsų ateities tikslas ir mes tikimės, kad iki kovo pabaigos kitų metų mes sugebėsime tą ataskaitą jūsų parlamentui pateikti. Labai ačiū, esu pasirengęs atsakyti jūsų klausimus komentarus.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 Je vais rebondir sur euh, ce qu'a dit Madame Weber tout à l'heure parce que j'ai eu l'impression que ça, ça ouvre. Aš euh, norėčiau euh, kai ką pakomentuoti, nes iš to, ką aš girdau, man pasirodė, jo galima būtų kai ką dar pasakyti. Taigi, aš poniai Weber norėčiau, pažiūrėjau, pasakyti, kad aš galiu pakomentuoti 400 asmenų uh, išsiuntimą iš e, Prancūzijos, iš Lyono, iš trečiojo didžiausio Prancūzijos e, miesto. Šie žmonės gyveno visiškai nehygieniškomis, ne, ne, ne, e, baisiomis sąlygomis, tiesiog barakuose. Ir mafijos tinklas buvo iš, e, išsikerojęs tarptų žmonių ir buvo visiškai neprimtina, kad vaikai gyvena tokiamis sąlygomis. Ir aš turiu pridurti, kad mm, Romų bendruomenė e, labai greitai e, plečiasi ir reikėjo imtis kažkokių priemonių dėl šio taboro. Ir ponė Weber, jūs turėtumėt e, suprasti, kad labai sunku yra žmonėms, pa, e, vyriausybė palikti šius žmonės e, jų taborę. Ar pasikeitė kas nors nuo praeitų, nuo ankstesnių išsiuntimų? Taip, daug kas pasikeitė ir savivaldos lygmenių, ir pasikeitė jų, ištek, jų turimi ištekliai ir e, prefektūros e, turėjo, turėjo surasti jiems e, tinkamesnės gyvenimo sąlygas ir situacija iš tikrųjų mus labai neramina. Ir situacija labai sudėtinga, nes tie žmonės nenori išsigelti iš savo stovyklos. Uh, Ir Prancūzijoje e, daug buvo apie tai e, kalbama. Ir visiškai nereikia lyginti to, kas vyksta dabar, su tuo, kai, kokiu veiksmu ėmėsi ankstesnė vyriausybė. Ir aš norėčiau atkreipti jūsų dėmesį vieną paradoksą. Ir pak, norėčiau pak, pakviesti jūs pas mus atvykti ir pamatyti, kaip yra įtraukiami Romai į Prancūzijos visuomenę. E, mes turime priemonių. Andetų vadinasi šį priemonę. 400 Romų buvo tinkamai integruoti Lyone. Ir matote, Prancūzijoje, kaip ir visur kitur, situacija dažnai yra paradoksali. Mes turime gerų priemonių, o situacija gali e, pakrypti visiškai nenumatytą e, linkme. Ir e, dėl to be abejo sunku yra tiek mūsų piliečiams, tiek, tiek tiem žmonėms, kurie pas mus atvyksta. Ir dėl to dabar aš norėčiau sugrįžti prie mūsų strategijų, prie Europos strategijos, prie nacionalinių strategijų. Ir uh, Mes šiandien kalbame apie Europos e, strategiją ir todėl aš norėčiau paklausti, ar pasiekta yra kokia nors pažanga. Ir e, gyvenimo sąlygų vertinimas visiškai nepajudėjo. Mes nuolatos girdime tą patį ir atvirai turiu pasakyti, kad pažangos čia e, pastraisiais metais visiškai nematome. Ir dar e, du klausimai, arba tiksliau prašymai kai ką paaiškinti. E, finansavimo panaudojimas. Čia nėra didelio aiškumo. Ir aš norėčiau, kad man būtų paaiškinta, pavyzdžiui, vietos lygmenių, kokia parama yra teikiama savivaldos institucijoms, kur turi tam e, tikras priemonės ir, ir ar joms padedama yra. Uh, ar padedama joms uh, užmėgsti ryšius su uh, tų žmonių kilmės šalimi? Ir dar vienas dalykas. Nevyriausybinės organizacijos ir Romų pilietinė visuomenė uh, Ar jie vaidino kokį nors vaidmenį, nes jie patys ga, gali suvaidinti svarbu vaidmenį, padedant Romams geriau integruoti su mūsų visuomenė. Ačiū, panė pirmininkė. Mr. Fisser, Madame Mathieu. Ano. Pone Mathieu, prašau. Džiugiuosi, kad e, komisija turi Romams skirtą strategiją. Tačiau Tačiau dėja, vargu ar galime tikėtis, ar tinkamai bus įgyvendinta keliose valstybėse narėse, jau seniai bandoma integruoti Romus, kai kur tai daroma sėkmingiau, kai kur netaip sėkmingai. Ir šie žmonės uh, turi uh, įvaizdžio problemų. Kodėl? Žmonės, kurie neleidžia vaikams mokytis, uh, visuomet prastai yra vertinami, kaip galima būtų, kaip, kaip jie, taip kaip jie elgesi yra nepriimtina, jie, ne, pažiūrėjau, nusprendžia, kad reikia ištekinti mergaitės, o neleisti į mokyklą. Romų bendruomenės paprastai yra labai užsidariusios ir jos nelabai nori integruotis, kad ir kokioje valstybėje narėje būtų. Vaikai neleidžiami yra uh, mokytis mokykloje, jeigu jie negali mokytis mokykloje, jie negali integruotis. Taip, taip, taip, taip jie, jie tiesiog negali integruotis. Aš esu apsilankius Rumunijoje ir aš esu mačius viską savo akimis ir tenai, ir Prancūzijoje. Problema yra būtent švietimo stoka, nepakankamas švietimas dėl to, kad vaikai negali matyti kitų vaikų, jie jų nemato ir be abejo čia nėra vien visuomenės nusistatymo klausimas ir nebegalima taip gyventi. Valstybės narys visuomet gali skirti pinigų integracijai, Romų integracijai ir ES gali tai daryti. Ir mes visuomet galime stengtis, bet niekuomet jie nesiintegruos, jeigu nebus įspręsta problemos esmė. Ir kad ir ką mes darytume, jie nenori integruotis. Ir jie patys nuo to ir, ir kenčia. Kai moteris pirmiausia turi e, gauti vyro leidimą tam, kad jai, jai galima būtų kreiptis į gydytoją ir gydytis, ar jums manot, kad ji yra laiminga? Uh, Aš nežinau, kad kas nors e, pasikeitė nuo Sarkozy laikų ir Orlanda, ar Orlandas veikia kitaip. Nenoriu dabar dėti šios e, e, diskusijos, bet jie gyvena purve, gyvena žiem, žiemą šal, šaltyje. O vasara visiško, visiško nesanitariškomis sąlygomis iš Magrebo šalių atvykstantis žmonės geba integruotis, o Romai dėja negali integruotis dėl, to, dėl savo kultūros, dėl savo požiūrio. ES e, strategijos nepakaks dėl to, kad mes negalime jiems ištiesti rankos, jeigu jie nenori jos paimti. Bon, on va éviter de pane Veržėt. Reikia išvengti tuščio kalbėjimo, bet aš e, manau, kad vis tik egzistuoja tam tikros problemos, tam tikri stereotipai ir jie atsispindi net ir šioje salėje. Todėl ir kyla klausimas, ar kai kurie iš mūsų kolegų jau yra kalbėjęsi su Romais, ar yra susitikę su jais. Aš, e, ponė Matijo, nesikreip, ne, nekalbu tiesiai apie jūs, bet e, galbūt tai ir yra jūsų problema, jeigu jūs taip reaguojate. Aš uh, Labai daug dėmesio skiriu Europos komisijos komunikatui. Aš manau, kad gana gerai ji atspindė problemas. Pagrindinė problema e, yra valstybių narių noras integruoti savus gyventojus. Aš e, džiaugiuosi, kad Europos komisija e, supranta, kad tie žmonės yra ES piliečiai ir jie turi būti traktuojami kaip ir visi ES piliečiai, o ne kaip kažkokie tai nelegalūs imigrantai. O kai kas taip mano. ES teisinė bazė, o ne ES strategija, mes čia kalbame. Europos valstybės narė sako, kad nėra europiečkos strategijos, bet yra juridinė bazė, kuri leidžia parengti nacionalinės strategijas. Aš manau, kad ta juridinė bazė yra gera ir, e, aišku, yra šiokių tokių trūkumų. Kai kurios, kodėl tos valstybės E, susiduria su nelegale prekyba, kodėl tie žmonės tam tikrose valstybėse narėse e, nelegaliai prekiauja narkotikais ir panašiai, kodėl jie negali eiti į mokyklą, ar tikrai todėl, kad valstybės narės neturi lėšų. E, klausimas yra tas, kaip ES lėšos yra panaudojamos šiuo požiūriu. Silvigijom apie tai kalbėjo ir kokių realių padar, kokios realios naudos gali pasiekti nevyriausybinės organizacijos ir pilietinė organizacija. Prancūzijoje šios organizacijos yra labai naudingos. Aš nesakau, kad šiandien padėtis yra Prancūzijoje tokia pati, kai buvo Nikola Sarkozy valdymo metais. Bet kai kalbame su nevyriausybinėmis organizacijomis dirbančiomis šiuo klausimu, jos sako, Prancūzijoje ir toliau čigonai yra išvaromi e, masiškai. E, visai neseniai e, iš San, Sany buvo išsiųstas didelis skaičius žmonių. Kodėl e, tie žmonės gyveno tose zonose miesto, kuriuose, kurios, kuriuose jie galėjo toliau gyventi. Nebuvo reikalaujama, kad tie žmonės būtų išvaromi. Bet vietos meras nusprendė, kad tie gyventojai galėtų rasti kitą vietovę, kad uh, nereiktų jų, jiems leisti gyventi šioje jo miesto teritorijoje. Bet Prancūzija turbūt nėra geriausias pavyzdys. Taip, e, Prancūzijoje yra kontaktiniai centrai, kontaktiniai taškai, su kuriais mes e, tuos klausimus bandome aptarti, bet e, re, sakyti, kad realiai nėra priemonių, ką žina reikėtų, mes turime suprasti, kad trūksta politinės valios, nors galbūt kartais trūksta ir resursų. Uh, E, turėtume patys e, Prancūzijoje kelti klausimą, ar iš tiesų norime pakeisti politinę realybę mūsų šalyje. Aš manau, kad Europos komisijos komunikatas yra geras atspirties taškas ir pirmą kartą aš manau, kad Europos komisija iš tiesų įtraukė pilietinės visuomenės ir nevyriausybinio organizacijų nuomonės. Tai yra geras pasiekimas, nes iki šiol nevyriausybinio organizacijų nuomonė nesispindėdavo. Ir dabar mes suprantame, kad yra būtina akcentuoti realų E, įvertinimą padėties. E, labai dažnai mes sakome, kad nematome realios padėties, nesuprantame realios padėties ir visi dėl to skundžiasi. Euro, Netidėliojant Europos parlamentas turi daryti viską, ką gali. Netidėliojant turi būti įvertinamos lėšos, kurios yra skiriamos tų klausimų sprendimui. Nes mes visi žinome, kad ypač rytų Europos valstybėje tų fondų panaudojimas yra toli gražu netobulas. Reaction. Ačiū. Trumpa reakcija mano e, dabar bus e, e Giovano Dordėja. John Dordėjo, e, gal galėtume trumpai. E, Ačiū, ponė pirmininkė, taip, aš tikrai kalbėsiu labai trumpai. Aš norėčiau pasinaudoti šią progą ir pakviesti Europos, paraginti Europos parlamentą bet kokią e, procedūrinę formą paremti e, tarybos rekomendaciją dėl komisijos reglamento. Tas e, dokumentas buvo parengtas remiantis 293 straipsnių ir pagal ES teikimo sudarties 19 straipsnių pirmąją dalį dėl procedūrinių priežasčių šis dokumentas negalėjo būti pateiktas ir Europos parlamentui, ir tarybai. Tačiau mes manome ir e, e, šiandienos diskusija tai tik tai patvirtina, kad labai svarbu yra užtikrinti, kad Europos parlamentas nebūtų nustumtas e, į e, politikos formavimo e, kelkraštį. Ir todėl mes turime sureaguoti į tą rekomendaciją. Aš klausiausi visų pastabų ir išgirdau ir kritiką, Ir norėčiau pabrėžti, kad mes čia kalbame apie ES e, pagrindų programą skirtą nacionaliniams Romų integracijos strategijoms įgyvendinti. Ar tai reiškia, kad mes turime jau sistemą, kuri yra taikoma nuo 2014 metų, tačiau mes kalbame čia ir apie švietimą, ir apie būstą, ir visuomenės sveikatą, ir gal net ir apie užimtumą. Tai yra sritis, kuriuose ES paprastai neturi e, daug e, galių. Šios e, sritis paprastai priklauso valstybių narių kompetencijai. Taigi valstybės narės tinkamai turi suformuoti nacionalinės strategijas ir jas įgyvendinti šiuose politikos sritise. Tai yra labai svarbu, tačiau ES teikia finansavimą iš struktūrinių fondų ir tas finansavimas naudojamas yra gyveninti nacionalinėms programoms. Ir kaip ir sakė ponia Veržė, labai svarbu yra stebėti, kaip yra naudojami tie pinigai. Bet nepamirškime, kad šiais pinigais gali naudotis ne vien vyriausybės, bet ir savivaldos institucijos bei e, pilietinės visuomenės organizacijos. Mes turime politinių mechanizmų kurie padeda mums suformuluoti ir nustatyti politinius tikslus ir yra taip pat priemonių skirti finansavimą tiems tikslams įgyveninti. Bet labai svarbu yra užtikrinti, kad savivaldos institucijos žinotų apie visus šios mechanizmus ir šias priemonės. Ir kad valstybės narės pripažintų, jog labai svarbu yra įtraukti Romų integracijos klausimą į jų prioritetinių e, iš struktūrinių fondų finansuotinų sričių sąrašą. Taigi mes turime ir toliau daryti spaudimą valstybėms narėms ir mes komisija tą ir darysime. Mes e, e, dar kelsime šį klausimą taryboje, Europos vadovų taryboje ir Europos parlamentas taip pat turėtų e, žengti panašią linkmę. Mes ir toliau bendradarbiausime su tarptautinėmis organizacijomis ir savivaldos institucijomis, ypač per kelis ateinančius mėnesius, tam, kad galima būtų išsiaiškinti, kokius projektus galima gyvendinti vietos lygmenių ir kokie projektai gali būti panaudoti kad, tam, kad būtų suformuotas, apibrieštas modelis, kuris po to galėtų būti pritaikytas kitose valstybėse narėse. Ir dabar norėčiau sakyti į konkretų klausimą, kurį pateikė ponia Weber. Jūs klausėte apie situaciją Prancūzijoje ir mes manome, kad po labai intensyvių o jūs žinote, ką reiškia tas žodis diskusijų 2009-2011 metais su Prancūzijos valdžios atstovais. Prancūzijos vyriausybė pataisė savo teisės aktus, at, at, ir dabar tie teisės aktai visiškai atitinka 2004 metų direktyvą. Mes baigėme vertinimo e, darbą ir dabar galime pasakyti, kad Prancūzijo, Prancūzija visiškai e, e, laikosi šios direktyvos. Ir vykdomas Romų iškeldinimas buvo vykdomas remiantis ir vadovaujantis teisės aktais ir e, tie teisės aktai veikia ir mes e, džiaugiamės, kad e, praeitais metais Prancūzijos valdžios institucijos paskelbė iš išplatino laišką, kuris labai padėjo jiems tinkamai dirbti. Dėkoju, dėkoju jums. Na kągi, labai buvo įdomi diskusija dėl nacionalinių Romų integracijos strategijų. O dabar laiko lieka vis mažiau ir mes turime perėti prie aštuntojo darbo tvarkės klausimo. Mes pakvietėme at... pas mus atvykti Europos prieglupščio paramos biuro vykdomai direktorių pona Robertą Viserį, kuris šiandien mums pristatys 2012 metų metinę veiklos ataskaitą ir papasakos mums apie prieglupščio padėtį Europos Sąjungoje. Po mūsų svečio įžanginio žodžio ir pristatymo mes leisime nariams pasidalinti savo nuomonę. Aš dėja negalėsiu dalyvauti iki mūsų diskusijos pabaigos dėl to, kad aš turiu išvykti, turiu kitų įsipareigojimų, bet mane pavaduos mūsų komiteto vicepirmininkas. Pone Visiri, prašau. Chairman, members, warm... Ačiū, ponė pirmininkė, gerbėjo komiteto nariai. Dėkuoju Jums už kvietimą. Aš atvykau pas Jūs tam, kad papasakošiu Jums apie 2012 metų Europos priklapščio paramos biuro metinę veiklos ataskaitą ir papasakošiu apskritai, kokia yra situacija prieklapščio suteikimo srityje Europos Sąjungoje. Pirmiausia, norėčiau trumpai e, Jums pristatyti e, padėtį 2012 metais. Ir jums leidus taip pat norėčiau trumpai paminėti ir 2013 metų pirmojo pusmečio e, aplinkybės. 2000 2012 metais Europoje mes gavome 330 tūkstančių prašymų suteikti prieglopsti. Čia jūs matote, kad jei lyginsime šį skaičių su 2011 metais, jisai šiek tiek padidėjo. O jei pažvelgsite į šios metus, pamatysite, kad, kad tas padidėjimas pastebimas ir šiemet. Nelabai didelis, bet vis tiek padidėjimas. Antra linija rodo naujas, naujus prašymus, naujai gautus prašymus. Eurostatas pateikia mums duomenės ne tai, apie kiek žmonių pateikia prašymų suteikti prieglapšį, bet kiek žmonių pakartotinai juos pateikia. Ir kai kurie žmonės pateikė prašymus du kartus ir todėl realiai žmonių prašančių prieglopščių yra 10 procentų mažiau nei čia nurodytas skaičius. Afganistanas uh, yra e, šalis, iš kurios daugiausia gaunam prašymų, toliau Sirija, dėl priežasčių, kurios visiems yra žinomos. Ir e, vakarų Balkaną. Jei e, vertinsime vakarų Balkanus kaip vieną regioną, nelabai dažnai taikomas yra toks požiūris, tačiau mūsų atveju jisai pasiteisina dėl to, kad e, šio regiono šalės turi bendrų bruožų, ypatumų, kurie taikomi visoms šešioms vakarų Balkanų šalims. Taigi šios trys šalės jau ilgą laiką išlaiko sąrašo viršuje ir ko gero šiemet e, e, niekas nepasikeis. Tačiau Kol kas dar mes to negalime teikti, nes per šį pusmetį, pirmąjį 2013 metų pusmetį, labai smarkiai padidėjo paraiškų iš kai kurių šalių. Afganistanas yra trečiojo vietoje, e, iš Sirijos gauname vis daugiau prašymų, ypač per e, praeitą savaitę. Bet e, šiandien pirmoje vietoje atsidūrė Rusija. Ir mes šiuo metu uh, E, bandome išsiaiškinti, kodėl taip yra, dar per anksti būtų e, ką nors teikti, bet tai yra įdomus pokytis mūsų, stati, e, mūsų statistikoje. Ir matote, kad prašymų iš Rusijos gauname daugiau net nei iš šešių vakarų Balkanų šalių. Vakarų Balkanų piliečiai pateikė prašymus tam tikrų metų laiku. Ir praeitą mėnesį uh, šį mėnesį tokių prašymų gavome kur kas daugiau nei kitais mėnesiais ir mes galime prognozuoti, jog iki lapkričio mėnesio, ko gero, prašymų skaičius didės. Aš be abejo ne, ne, negaliu čia e, spėlioti iš kavos tiršių, bet e, panašu, kad e, tendencija yra labai aiški. Šiemet mes taip pat ketiname paskelbti ir tyrimo dėl vakarų Balkanų tyrimo rezultatus. Mes norėtume be abejo prisidėti prie uh, to, kad valstybėms narėms būtų lengviau suvokti ir paprasčiau suvokti, kas vyksta. Sirija yra labai aktuali šalis ir, kaip jau minėjome, prašymų šios šalies piliečių gauname vis daugiau, labai sunku yra prognozuoti, kaip situacija klostysis ateityje, bet iš esmės galima būtų kalbėti apie suderintą ES ir valstybių narių reakciją. vienokia ir kitokia apsauga, vienokios ir kitokios apsaugos form, forma yra suteikiama uh, 99-98 procentais atvejų. Be abejo, šios apsaugos ir pagalbos forma skiriasi priklausomai nuo valstybės narės. Mes bendradarbiavome su valstybėmis narimis ir bandome išsiaiškinti, kodėl uh, jos kartais laikosi skirtingo požiūrio, bet svarbiausia yra tai, kad e, žmonės gauna jiems reikalingą apsaugą. Be to mes e, nagrinėjame situaciją Sirijoje, mes taip sukūrėme ekspertų tinklą tam, kad e, gautume kuo tikslesnę informaciją apie tai, kas vyksta šalyje ir kaip tai gali paveikti prašymų suteikti prieglobs ir apsaugo kiekį. Mes esame pasiruošę e, staigiems dramatiškiams e, pokyčiams. 16 valstybių narių e, pranešė, kad Sirija Sirijos piliečiai įeina į e, šalių, iš kurių daugiausia gaunama prašymų trietuką. Yra dvi šalis Vokietija ir Švedija, kuri gauna daugiausia prašymų. Tačiau net neišskiriant šias šalis, matome, kad iš, iš esmės visos valstybės narės gauna daug prašymų iš Sirijos. Dabar norėčiau sugrįžti prie praeitų metų, 2012 metų. Mes pastebėjome, kad valstybės narės tikrai uh, daug investavo į prieglopšio, uh, savo prieglopšio sistemas, gyvendinamos naujo prieglopšio paketą. 28 procentais padidėjo sutikimos apsaugos e, e, e, skaičiai iš Eritrėjo, Somalio gaunama daug, su, piliečiams sutikime daug apsaugos. O dabar norėčiau sugrįžti prie mūsų vykdomos veiklos. First, activity. Pirmiausia, jeigu pažvelgtumėm į mūsų veiklos rodiklius 2012 metai, 2013, turim galvoti apie mokymą ir kokybės e, procesus. E, mokymas yra labai svarbus. ES visi yra mokomi vienodai. Naudojame tą patį mokymo medžiagą, tas pačios programos ir greičiausiai dėl to e, yra labiausiai ir pasiekiama konvergencija ir nuoseklumas. E, ASO veiklos vienas iš tikslų būtent toks ir yra. Iki pat dabar, nuo 2012 metų sausio pirmos dienos, e, mums pavyko parengti 2481 pareigūną. Tai yra labai svarbus skaičius, kuris viršyje gerokai E, tuos bandomuosius projektus, kurie buvo pritaikyti ankstesniais metais, e, mokant pareigūnus. Tarp e, mokytojų yra gana daug nacionalinių specialistų. Mes juos įdarbiname stengiantis pristatyti nacionalinę specifiką, tai yra mūsų darbo metodas, kuris duoda gerų rezultatų. E, valstybių narių kokybės sistemas vertiname. Pirmiausia, padedame valstybėms narėms pačioms pagerinti tą kokybę. Kitas dalykas, e, e, mes, kuriame mes aktyviai dalyvavome, tai yra praktinis bendradarbiavimas. Ekspertai susitikinėja, mes organizuojame jų susitikimus, tai yra labai svarbi mūsų darbo dalis, nustatant bendrus veiklos kriterijus ir panašiai. Mes gana lankščiai dirbame, Daug renginių vyksta, per gana trumpą laiką mums pavyko suorganizuoti e, ekspertų susitikimų e, Sirijos klausimų dėl padėties Rusijoje. Šių metų pradžioje tas klausimas tapo aktualus ir problemas pradėjo greitai aukti, todėl stengiamės surasti e, lankščių veiklos priemonių. Kitas dalykas – valstybės kilmės informacija. Kaip žinote, tai yra labai svarbus uh, elementas ir e, mes stengiamės e, patenkti e, ataskaitas apie kilmės valstybę. Esame parengę keturis tokius stambesnius pranešimus ir visą eilę mažesnių. Kaip tik dabar stengiamės sukurti kilmės, informacijos apie kilmės valstybę COI vadinamosius tinklus turime jau atitinkamą internetinį portalą, kuriame uh, galima rasti visą uh, e, COI padariniams ES aktualią informaciją. Ankstyvo įspėjimo ir pasirengimo sistemos. Tai yra vadinamoji naujoji Dublino 3 e, uh, nuostata. Mes įmamės prevencinių priemonių ir kaip tik dabar jau pradėjome kurti ankstyvo įspėjimo sistemą. Nuo šių metų pradžios pradėjome rinkti duomenis. Ir jau keletą savaičių, kai mūsų interneto svetainėje galite rasti e, duomenis pateikiamus visuomeniai viešai. Ir e, kas ketvirtį ta informacija bus atnaujinama e, prieglopščio klausimais valstybėse narėse. speciali e, parama e, valstybėms, kurių padėtis itin sudėtinga. E, pirmiausia, pradėjome dirbti su Graikija, paskui mūsų pagalbos prireikė ir Luksemburgų, ir Švedijai, ir Italijai. Skirtingo pobūdžio parama toms šalims buvo reikalinga, tačiau vis tik tai eina į mūsų EASO tarnybos bendrą veiklos mastą. Išoriniai veiksmai, kaip aš jau minėjau, praėjusiais metais e, šis veiklos rytis nebuvo mūsų prioritetas dėl trūksamų lėšų, bet vis tik mes e, šiek tiek veiksmų ėmėmės ir dalyvaujant Europos komisijai stengiamės e, skirti ypatingo dėmesio Šiaurės Afrikai, o dabar jau pradedame dėti pastangas, kad e, šis bendradarbiavimo tinklas būtų išplėstas iki Jordanijos. E, mes turime ir tokių specialių programų, pavyzdžiui, e, nelydimi nepilnamečiai. Ypatingą dėmesį šioje programoje skiriame prekybai vaikais, prekybai žmonėmis. Bendraujame su teismais, su teisėjais, Ir paskutinė veiklos rytis, kurią aš norėčiau išskirti, tai yra bendradarbiavimas su Europos institucijomis, parlamentu, taryba, komisija, taip pat e, su pilietinė visuomenė mums tai labai svarbu ir tą darome per vadinamą į konsultacinį formą. Tolesni ateities veiksmai, ką ketiname daryti. Mūsų veiklos dėmesio centre bus e, naujasis prieglopščio paketas – Esu įtin dėkingas, kad e, dėl jo jau buvo balsuota ir jis buvo patvirtintas. Pabrėžiu tik, kad e, tai ES prieglopščio politikai yra itin svarbus žingsnis. Nustatysime minimalius, suderintus standartus. Tai yra labai svarbus pasiekimas. E, gana daug reikės energijos ir pastangų, kad galėtume įgyvendinti tuos e, standartus, tuos kriterijus ir mūsų organizacija ESO parems tokius veiksmus. E, teisės aktai, kuriuos įgyventume praktiškai, tai yra mūsų tikslas. Mes nerašome įstatymų tik tam, kad jie e, liktų stalčiuose. Tie įstatymai turi virsti realybę, kitaip jie būtų nereikalingi. Turbūt nenustepsite, kad vėlgi pagrindinis dėmesys bus skiriamas mokymams, kilmės e, valstybės e, nustatymo sistemoms ir praktiniam bendradarbiavimui. Pagal Dublino trečiojo e, tre, dokumento 33 straipsnį mes rengiame ankstyvo įspėjimo ir pasirengimo sistemą. Taip pat stengiamės suteikti kiekvienai valstybei reikalingą uh, specifiškai pritaikytą programą, nes nei pasirašėme e, sustarimą su Italijos vyriausybė, pagal kurį e, ženkliai paremsime Italiją įgyvendinančią prieglupščio paketą. O kol kas e, padedame šiai šaliai pašalinti trūkumus, kurie išaiškėjo jos teisės sistemoje. Visą tai yra įmanoma tik tai turint lėšų, kurios mums yra suteikiamos. Mes džiaugiamės, kad uh, Libe komitetas Europos parlamente ir visas parlamentas bendrai mus labai remia. Jūs e, keliate reikalavimus į ESO, bet e, juos įgyveninti gali tik žmonės, kurie e, turi tam tikras ribotas galimybės ir tie žmonės jums yra labai dėkingi už parmą. Paskutinis pastebėjimas. Mes kaip agentūra E, turime turėti reikalingus žmogiškuosius išteklius. Tai yra nepaprastai svarbu. Ankstyvo įspėjimo sistema, pavyzdžiui, yra nuolatinis mūsų darbas ir kiekvieną mėnesį čia galima išvelgti naujų tendencijų, pokyčių ir bent jau minimalių žmogiškųjų išteklių tam klausimui mes turime turėti. Uh, Dar kartą Jums dėkoju už paramą ir esu pasirengęs atsakyti į klausimus, jeigu Jūs jų turėsite. Thank you very much, Mr. Fisser, and good morning, everybody. Aš norėčiau padėkoti Jums už e, mūsų labai naudingą susitikimą dėl Liepos mėnesį ir tuomet aš e, savo akimis galėjau pamatyti, kaip veikia Jūsų biuras ir tuomet aš supratau, kad Jums reikia skirti didesnį finansavimą tam, kad Jūs galėtumėt tinkamai atlikti savo vaidmenį e, Europos prikopščių sutikimo sistemoje. Uh, Mums Maltai teikiama pagalba yra puikus solidarumo ženklas ir e, techninė pagalba yra labai naudinga, tačiau Malta turi rimtų problemų, kurios daugiausia yra susijusios su Maltos gyventojų e, tankiu ir jų skaičiumi. Ir todėl aš manau, kad reikia kiekvienu atveju atsižvelgti kiekvienos valstybės narės ypatumus. Todėl aš e, va, nusivyliau pamačius. Uh, 47 puslapyje, kad iš 217 perkelimų tik tai 14 buvo įvykdyta pasitelkiant jūsų biurą. Ir Be abejo, jūs galėtumėt, jūsų biuras galėtų įtikinti valstybės narės, e, e, įtikinti reikia Europos Sąjungą, kad, kad valstybės narės neprimestų pernelik sudėtingas sąlygas. Ir penktame jūsų rega darbo veiklos. A, reglamente yra penktame straipsnėje yra aiškiai prašyta, kad valstybės narės privalo dalintis e, atsakomybę. Komisija paskelbė nacionalinio perkelimo forumą ir paskelbė apsi, kad bus e, surinktas renginys, kuriame jūs taip pat kalbėsite. Ir aš tikiuosi, kad jūs iškelsite mano paminėtą klausimą šiame renginyje. Dėkuoju, panas Bronks žmonės, su kuriais tai netinkamai elgiamasi, turi, e, turi, jiems turi būti suteikta apsauga. Ir kai jie važiuoja per kurią nors šalį, jie ta, ta, tampa migrantais. Ir labai dažnai jie patenka į kokias nors šalis e, slapčia. Ir uh, po to prašo e, prieglopšio. Ir kai jų prašymą yra nepatenkinti, niekas jų neišvaro iš šalies, ne, dėl to, kad jie dažnai uh, kreipiasi į teismą ir, ir net dešimtmetį gali trūkti šie procesai. Žmonėms, kurie patenka į mūsų teritoriją neteisėtai teikti prašymus dėl prieglopšio, uh, tik tai skatina migraciją ir e, skatina žmonės e, nesakingai e, keltis per viduržymio jūrą. Jūs minėjote apie Afganistaną ir Siriją. Galbūt gali būt, kad jei vakarų valstybės nepradėtų karo tose šalise, tuomet gal ne, ir neturėtume prieglapšio prašytų tiek daug. Turkija, Izraelis ir uh, pavyzdinė demokratinė prasme šalis e, Saudo Arabija ir vakarų šalis šiuo metu kišasi į konfliktą Sirijoje. Ir todėl mūsų e, neturėtų, skatinti, neturėtų stebinti tai, kad žmonės bėga iš šios šalies. Dėkoju, ponė Brons. Ir paskutinis kalbėtojas, ponė Keller. Bet tai bus jau paskutinis klausimas ir po to panas Vyseris atsakys pateiktus e, klausimus. Dėkoju, aš dėja negirdėjau jūsų pristatymo, e, dėl to, kad e, turėjau dalyvauti kitame posėdėje. Aš Norėčiau savo frakcijos vardu pasakyti, kad jūsų biuras atlieka labai svarbu vaidmenį ir jis turėtų būti vienas iš pagrindinių mūsų prieglapščių teikimo sistemos ramšių ir jam turime suteikti atitinkamą biudžetą. Nes šiuo metu mes skiriame pernelik didelį dėmesį tam, kad žmonės būtų išsiusti iš mūsų teritorijos. Tačiau mes turėtume pirmiausia stengtis padėti žmonėms, kuriems mūsų pagalba yra reikalinga. Be abejo, valstybės. Uh, narės turėtų elgtis solidariai, bet, mes, bet jūs negalite to uh, užtikrinti. Nereikėtų pamiršti, kad reikia parodyti solidarumą ir tų žmonių, kurie yra priversti bėgti iš savo šalių dėl mūsų gal ir nelabai suprant, ir dėl tų priežasčių, kurių nenorime minėti, uh, E, likimu. Reikia padėti e, ir kitoms šalims sukurti tinkamą apsaugos ir plėdošio sutikimo sistemas. Dėkoju, o dabar sutiksiu žodį ponui Fiseriu, kad jis atsakytų į patiktus klausimus. Ačiū, ponė pirmininkė. Aš atsakysiu į klausimus tą tvarką, kurie jie buvo pateikti. Pone Vikstrom klausė apie gražinimą, asmenų gražinimą ir apie tai, kaip jie gyvena, kaip susiklosto jų likimas jiems sugrįžus į savo šalį ir apie negražinimo principą. Mums rūpi proceso ir sprendimo kokybė. Ir būtent čia mes e, e, užtikriname, jog būtų taikomas negražinimo principas. Tačiau sistema yra sudėtinga ir suverenumas čia vaidina svarbu vaidmenį. Praktinių požiūrių vienintelis e, realus sprendimas būtų toks, reikia užtikrinti negražinimo principą ir jisai turėtų būti vykdomas. Tuo metu, kai mes nagrinėjame asmens prašymą. Ir žm mes priimame sprendimą gražinti asmenį į jo kilmės šalį tik tuomet, kai e, e, būdame tikri, kad jo gyvenimui negrėsia pavojus. Aš čia kalbu kaip žmogus, kuris dirba realiai praktikoje ir Galiu pasakyti, kad svarbiausia yra užtikrinti, jog mūsų priimti sprendimai būtų aukštos kokybės, kad mūsų prieglapšio sutikimo sistema tai gerai veiktų ir prieglapšio sutikimo paketas leidžia mums priimti būtent tokius sprendimus ir taip aš galiu prieiti prie antrosios jūsų klausimo dalies. Tai yra bendradarbiavimas tarp valstybių narių. Aš galiu pasakyti, kad Mūsų bendradarbiavimas yra labai labai naudingas. Mes gauname visą mums reikalingą informaciją. Be abejo, visuomet norėtume jos gauti daugiau. Ir kai kuriuos duomenės, kai kurios valstybės narės dar nerenka, bet e, mes matome, kad valstybės narės yra labai palankiai nusiteikusios mūsų atžvilgių ir mes dirbame su Eurostatu ir su komisija ir su kitomis institucijomis. Uh, stengiamės, ne, kad mūsų funkcijos ir darbai nesidubliuotų. Ir tikrai tink, e, išsamei prižiūrime, tikrai nuodugniai prižiūrime situaciją. Bendroji prieglupščių sutikimo sistema. Nebejoju, kad vieną dieną ateis diena, kai ją turėsime, statymai keičiasi ir matome, kad migracijos tendencijos nuolatos keičiasi, todėl mes turėsime prisitaikyti prie jų. Mes negalime inicijuoti de, uh, tokios bendros sistemos kūrimo, nes uh, kitos institucijos už tai yra atsakingos, bet jeigu tokia iniciatyva bus pateikta, mes galėsime pateikti visą ją gyveninti reikalingą pagalbą. Toliau buvo pateiktas klausimas apie Siriją ir apie uh, galimybę imtis veiksmų šalyje. Taip aš interpretuočiau jūsų klausimą. Šiuo metu mūsų biuras neturi tokių funkcijų, mes dirbame pirmiausia Europos Sąjungoje, bet jūs visiškai teisingai ta, mastote ir aš žinau, kad komisija taip pat galvoja apie tokią galimybę ir mes glaudžiai bendradarbiavame su komisija tam, kad būtų išvengta veiksmų dubliavimuose ir, ir mes nuolatos labai greitai keičiamės informaciją. Mes taip pat bendradarbiaujame ir su trečiosiomis šalimis ir komisijos išorės veiksmų tarnyba taip pat nemažai dirba su šiomis šalimis. Toliau e, laikinieji darbuotojai ir nuolatiniai darbuotojai mes turime ir tokių, ir tokių, gal įvairių, yra šiokių tokių formuluočių skirtumų. Kartais mums reikia samdyti nacionalinius ekspertus, kurie būna komandiruojami valstybių narių. Pavyzdžiui, man pavyko kart, e, pavyko pasamdyti trumpam laikui, e, nuo trijų mėnesių iki vienerių metų, ekspertus, kurie galėjo mums padėti spręsti e, klausimus Rusijoje ir Vakarų Balkanų šalimis. Ir šių žmonių, šių ekspertų atlikt, atliktas darbas buvo vertingas o mūsų nulatiniai darbuotojai e, dirba savo darbą, o kai iškyla kažkokių naujų poreikių, tuomet mes tengiamės juos patenkinti arba samdydami laikinuosius darbuotojus arba e, perskirstinami pareigas savo tarnybos viduje. Iš Rusijos daugiausia atvyksta e, čečenai arba asmenys, kurie prisistato čečenais. Mes uh, turime skaičius, aš negaliu dabar jums jų pateikti, bet didžioji dauguma prieglopšio prašytojų iš e, Rusijos yra čečienų tautybės. Toliau valstybių narių gebėjimai. Kiekviena valstybė narė yra atsakinga už savo prieglopšio e, sutikimo sistemą ir savo e, gebėjimus. Štai tokiu pagrindu veikiamų su sistema Europoje. Aš negaliu jos kvestionuoti. Tam tikrais atvejais mes galime e, teikti šalį reikalingą pagalbą, galime padėti jai praplėsti savo gebėjimus. Da, darėme kelis kartus ir padėjome toms šalims, kurias jūs minėjote. Mes e, nuolatos e, esame pasirengę įsiklausyti į valstybinarių prašymus. Jei įvyksta kokiu nors e, svarbių pokyčių, tuomet ne viena valstybė narė gali, e, negali būti iš karto tam pasirengus. Tuomet mes galime teikti e, skubę pagalbą ir galime padėti tai valstybei nariai sustiprinti savo gebėjimus tam, kad jis susitvarkytų su tokiais taigiais pokyčiais. Pagal reglamentą mes negalime priimti konkrečių sprendimų, nes e, tokių sprendimų priimimas lieka valstybių narių rankose. Malta puikiai e, žinau, kokia jūsų situacija, dėkoju Jums už Jūsų šiltus žodžius. Jūs e, teisingai viską įvertinote. Aurema iš tikrųjų teikia pagalbą ir keli veiksmai ir dirbama ir dvišalių, ir daugio šalių pagrindų. Veikia e, Euroma 1, Euroma 2. Negaliu pasakyti, kad visa ši operacija yra nesėkminga nes galutiniai skaičiai buvo gan geri, nors, aišku, visuomet gali būti geresni. Mes iš savo tyrimų matome, kad kai ką galima būtų patobulinti gyvendinant šias programas tiek priimančiose, tiek šalise, tiek tuose šalis, šalise, iš kurių imami, imami yra asmenys, iš kur jie yra perkeliami. Ir e, reikia be abejo dabar galvoti apie tai, kokiu veiksmu reikėtų imtis dabar. Ir ponas Brons ir ponia Keller pateikė paskutinius klausimus. Aš manau, kad mes visi suprantame, kad karai be abejo prisideda prie migracijos srautų, ypač prie nelegalios migracijos, bet tai yra diskusijos, kurios aš negaliu čia pradėti. Ir ponė Keller, dėkoju Jums už Jūsų žodžius, kurie mane e, skatina toliau dirbti. Mes e, norėtume, kad mūsų darbas būtų vertinimas ir mes esame pasiruošę visuomet teikti pagalbą ir valstybėms narėms ir ES institucijoms. Ačiū, ponė Viseri. Tuo šį darbo atvarkės klausimą baigiame ir periname prie kito darbo atvarkės klausimo. Pono Klas pranešimas. Uh, colleagues, we're going to speed up a little bit. Kolegos, reikės paskubėti, nes mes atsiliekame nuo plano. Devintas darbos vargas klausimas sprendimo 2009-935 TVR priedo dalinis keitimas, kiek tai susijęs su trečiųjų valstybių organizacijų, su kuriamis Europolas sudaro susitarimus sąrašą. Libe komitetas paprašė teisės tarnybos nuomonės apie šį teisės aktą. Todėl pirmiausia suteiksiu žodį teisės tarnybos atstovams, kad jie pristatytų nuomonę, o paskui suteiksiu žodį e, pranešėjui. Pone Kajolė, žodis jums. Will... Dėkoju, ponė pirmininkė. Pabandysiu trumpai apibendrinti sudėtingą juridinę nuomonę keturiais jūsų pateiktais klausimais apie tarybos sprendimo projektą dėl e, to sprendimo, kiek tai susijęs su trečių valstybių ir organizacijų, kuriamis Europos daro sustarimus sąrašą. E, pirmasis klausimas buvo e, nustatyti, ar dabartinis pasiūlymas ir pasirinkta parlamento dalyvavimo procedūra, šiuo atveju konsultacija, yra teisingas. Pone Kajola, kolegos, aš prašyčiau visus patilėti. Yes, but further outside, it's disturbing. Pra, tai trukdo, prašom išeiti iš salės, kas kalbasi. Uh, Taigi, mūsų padaryta išvada pirmojų klausimų buvo tokia. Nei juridinė bazė uh, šiam pasiūlymui, nei pasirinkta uh, parlamento dalyvavimo procedūra nėra teisingi. Pasiūlymas yra pagristas visa eilė straipsnių iš skirtingų tarybos sprendimų, tačiau atrodo, kad jis nėra pagristas nei vienu sudarties straipsniu. E, tai turėtų formaliai neegzistuoti, todėl mes galvojame apie vadinamosios antrinės teisės, aktų, e, teisės bazės nustatymo. Tai būtų tokia teisinė bazė, kuri nėra numatyta sutartyse, bet e, kurią susikūrė pati institucija. Europos Teisingumo teismas jau priėmė negatyvų sprendimą dėl antrinių teisės e, aktų tai teisės bazės kūrimo po to, kai Europos parlamentas e, jam pateikė atitinkamą užklausimą. E, jis sakė, kad antrinė juridinė bazė peržengė sutartise numatytas institucijų galės, bet to tai iškelia grėsmę institucijų pusiausvirai. Siūlomas sprendimas, jeigu jis būtų priimtas, būtų pagristas tik antriniais teisės aktais ir e, galima būtų pagal e, dėl to e, pradėti anuliavimo procedūrą. E, kitas dalykas. Parlamento dalyvavimo procedūra nėra teisinga. E, pasiūlytas tarybos sprendimas dėl valstybių ir organizacijų, su kuriomis būtų Europolas gali sudaryti sutartį, reiškia kalba apie priemonės, kurios turėtų būti įgyvendintos Vadinasi, sprendimai priimti po Lisabono sutarties įgaliojimo taryboje turėtų vadovautis nauja sistema ir turėtų būti taikomi deleguoti į aktai. Vadinasi, Europolo sprendimas yra pakeičiamas, stengiantis išvardinti, e, įvardinti, ar trečiųjų šalių sąrašas ir jo pasikeitimai turi būti priimti kaip deleguoti į aktai ar ne. E, Siūlomas sprendimas e, mūsų ruoštų yra eilinė e, teisės aktų rengimo procedūra. Trečias dalykas susijęs su šiuo sprendimu. Ar sprendimai prieimami šiam sąraše turi būti gyvenimi per deleguotus ir gyvenimo aktus, ar Europolo sprendimas e, gali būti priimtas paties Europolo ir Europolas pats gali nuspręsti, kad susitarimas gali būti sudarytas su tinkamais E, subjektai, šiuo atveju valstybėmis. Trečias klausimas parlamento pozicija dėl šio pasiūlymo. Ir ar ši pozicija gali turėti įtakos e, konkrečiais atvejais, bil, e, kičių atvejų teisme atveju. Čia mes primame sprendimą, kad parlamento teisė pradėti bylos nagrinėjimą teise, teisme nėra susijęs su e, e, parlamento Sąlygomis. E, Keliomis sąlygomis. Visos dėrybos e, su dėl naujų bendradarbiavimo sutarčių turi būti užbaigtos. Atsakant į trečią ir ketvirtą į klausimą, aš turiu pasakyti, kad didelę dalimi turėsime pasikliauti naujoju Europolo reglamentu, kai jis bus priimtas. Todėl e, teisės tarnyba negali pateikti hipotetiško atsakymo šios klausimus. Lygiai taip pat mes negalime e, nuspėti, koks bus bendrų teisės aktų rengėjų dėrybų rezultatas. Mūsų nuomonės e, išvados yra pagristos dabar turimo reglamento tekstu. Trumpai sakant, galiu pasakyti, kad jeigu naujasis Europolo reglamentas įsigalios prieš e, visų dėrybų dėl sustarimo pabaigos, tai siūloma reglamento 37 straipsnis nesikeis ir naujieji bendradarbiavimo susitarimai turės e, būti pagristi naujuoju Europolo reglamentu ir jo nuostatomis. Taigi sutartys turės būti sudaromos pagal ES veikimo sutartys 8 straipsnį ir turės būti numatinti reikalingi saugikliai e, asmens privatumo teisė ir asmens e, laisvėms užtikrinti. Dar vienas dalykas. Naujieji, Euro, naujasis Europolo reglamentas turės kalbėti apie susitarimus su trečiosiomis šalimis ir nustatyti, ar jau galiojantis bendradarbiavimo susitarimai neturi būti koreguojami, suderinant juos su Europolo reglamentu, ar nereikia dėl jų nagrinėtis. Dėl Europolo, Europolo reglamento 37 straipsnėje yra sakoma, kad Europolo reglamento įsigaliojimas neturės įtakos e, anksčiau sudarytiems e, susitarimams. Siūlomo reglamento peržiūrėti, siūlomas reglamentas gali būti peržiūrėtas ir e, Europolas gali perduoti e, trečiai šaliai ar organizacijai savo pasiūlymus dėl anksčiau priimtų susitarimų pakeitimo. Taigi dabar siūlomame reglamento tekste yra sakoma, kad bendradarbiavimo sudartys sudarytos pagal ankstesnę sistemą nepažeis siūlomo Europolo reglamento ir todėl nereikės iš jų, dėl jų dėrėtis iš naujo. Trumpai sakant, būtent toks yra mūsų, tokios yra mūsų išvados, kurias surašėme savo jūrinį numerį. Jeigu turite daugiau klausimų, aš juos pateiksiu. Dėkuoju kolegai Kajolai. Klas. Ačiū pirmininkė. Aš kalbėsiu trumpai. reikėtų suteikti Europolui galimybę pasirašyti sutartį su Junktiniais Emiratais. Valstybės narės pateikė pakankamai daug prašymų dėl operatyvaus bendradarbiavimo, o tai reiškia, kad ir bus keičiamasi e, asmens duomenimis su tam tikromis valstybėmis. Iš anksto buvo galima spėti, kad problemų kils jau tada, kai komisija pasiūlė ir pateikė pasiūlymą dėl naujo Europolo reglamento. Ir dabar pagal šitą naują siūlymą Europolo galimybės pasirašyti sutartis kitomis valstybėmis bus išplėstos, o mes parengėme savo nuomonę, būdami susirūpinę dėl to naujo teisės akto pasiūlymo. Ir dabar išklausime teisės tarnybos oficialios nuomonės, kurioje, kuri dar kartą patvirtina, kad negalima pritarti tam naujam pasiūlymui, pagal ankstesnėsias procedūras, kadangi Lisabonos sutartis pakeitė kai kurias teisės normas iš esmės. Kol pasibaigs dėrybos su keturiomis valstybėmis, su, su kuriomis yra derimasi, reikės laikytis jau naujo pasiūlymo uh, E, nuostatomis, ypač turint galvoje asmens duomenų apsaugą. Taigi kyla įvairiausių klausimų susijusių su duomenų keitimusi, duomenų susijusių su e, e, asmens privatumu. Aš nenorėčiau abejoti, kad e, dėl to, kad reikia pasirašyti sutartį su minimomis valstybėmis, tačiau kaip ten bebūtų, mes parlamente turime siekti, kad visos nuostatos būtų nuoseklios ir kad įgyvendinant jas nebūtų iš anksto užprogramuotas teisinis konfliktas. Aš manau, jeigu taryba vis dėlto priiminės šitą pasiūlymą, mes turėsime pareikalauti Europolo jo nes, tiesiog nu, nutraukti arba sustabdyti dėrybą su valstybėmis, su kuriamis yra deramas į tol, kol neįsigalios naujas reglamentas dėl Europolo veiklos. Dėkuoju. Dėstėme yra e atstovauja EPP frakcija. Ačiū pirmininkė. Aš kalbėsiu trumpai. Estemero vardu norėčiau padėkoti pranešėjui už tai, kad jisai suformulavo aiškę nuomonę dėl tarybos pasiūlymo ir pateikė teisinį įvertinimą, siūlydamas atmesti tarybos pasiūlymą. Aš taip pat norėčiau pasakyti, kad Estemera mano, jog reikėtų atidėti dėrybą su trečiosiomis šal, šalimis. Tad pritariu pranešėjo nuomonė. Dėkoju ir už tai, kad jūs kalbėjote trumpai. Aš taip pat labai trumpai pasakysiu, kad pritariu pranešėjui, nes iš esmės jis viską aiškiai suformulavo, tuo labiau, kad Europolo reglamentas turėtų būti priminėjimas labai sparčiai ir aš nemanau, kad reikėtų tų. Aš manau, kad turėtume veikti, vengti potencialių konfliktų ir tarptų šalių, su kuriomis susidaromas sutartys, dėl kurių derimas yra, yra, yra e, Junktinės Amerikos valstybės, o dėl domenų apsaugos keičiantis jais su šiame valstybė iškia daug problemų. Aldi vardu? Ne. Tav, tavareš žaliųjų vardu galėtų kalbėti, jis netvykęs į posėdį ECR, atrodo, niekas nepagėdavo kalbėti. Ver, verža, guė vardu. Oui, je vais euh, faire euh, lapidaire comme mes précédents collègues. Euh, il est Taip, aš norėčiau pakomentuoti šį klausimą. Taip pat labai keista, bet aš pritariu ponui Klas. Ir aš norėčiau jam padėkoti už atliktą darbą, nes aš manau, kad mes e, iš tikrųjų visi manome, kad mums, mes visi vieningai rekomenduojame elgtis atsargiai. Uh, šio klausimu. E, trečių šalių sąrašas yra gan heterogeniškas ir dabartinėme kontekste mes visi žinome, kad visi susitarimai, kuriais yra numatytas e, informacijos ir duomenų perdavimas, turi būti rengiami labai labai atsargiai Yra tokių trečių šalių, kurių teisinės sistemas yra visiškai kitokios ir jos mus neramina. Ir aš dėkoju pranešėjui už tai, kad jisai iškėlė visus šios klausimus savo pranešime. Dėkoju. Ačiū kolegė Verža. Ar kas norėtumėte kalbėti? Jeigu ne, norėčiau paklausti komisijos, ar norėtų sureaguoti. Iš pirmininkaujančios valstybės tarybos Thank you, Madam Chair. Uh, on behalf of the pres presidency, I would like... Pirmininkaujančios valstybės vardu norėčiau padėkoti už šią diskusiją ir norėčiau pasakyti, kad dabartinis tarybos sprendimas remiasi dabartiniu teisiniu pagrindu ir mes stengiamės pakeisti ES reglamentus ir dabar diskusijos vyksta ir taryboje, ir parlamente taip pat taryba džiaugiasi tuo, kad parlamentas supranta, kad iškyla e, operatyvaus veikimo poreikis ir žinoma, kad parlamentui kelia bejonių duomenų, asmens duomenų apsauga. Taigi taryba, kaip ir parlamentas, nesiekia jokių teisinių kliūčių arba konfliktų, žinoma, sieks susitarti šiuo klausimu. Dėkoju. neįprastas e, susitarimo lygis, klas. Aš norėčiau padėkoti, e, e, padėkoti kolegoms ir taip pat parlamento teisės tarnybai už tą ekspertizės darbą, kurį nuveikė tarnyba. Iki 24 rugsėjo galite pateikti savo pakeitimus, o balsavimas vyks lybė komite e, spalio 7. -ąją. Dešimtasis klausimas. Išorės jūrų sienų stebėjimas vykdant Europos su apietuvos bendradarbiavimą prie ES valstybių narių išorės sienų valdymo agentūros koordinuojamų operatyvų koordinuojant operatyvų bendradarbiavimą. Labai sudėtinga antraštė. Pranešėjas Koelio. Būtent jam ir suteiksiu žodį pristatyti šitą pranešimą. Ačiū. Ačiū pirmininkė. Ilgas, ilga antraštė, tačiau tai nėra ataskaita, tai yra darbinis dokumentas. Trumpai norėčiau paminėti tris dalykus. Tai, ką mes jau žinome per paskutinį dešimtmetį, visas viduržymio jūros regionas susidūro su tarptautiniu, regioniniu ir geopolitiniu neis procesais, kurie neužtikrino pakankamai stabilumo ir padidino migracijos rautus. Pietinės ES valstybės narės susidurė su daug asmenų, kurie atvyksta iš viduržėmių jūro, jūros regionų, kurie tiesiog bėga nuo konfliktų arba tiesiog nori pasinaudoti ekonominėmis galimybėmis, kurias atveria e, atvykimas į kitas valstybės. Tai procesas, kuris e, paliečia visą Europos sąjungą. Todėl reikalingas kompleksiškas ES atsakymas toms valstybėms, kurios susiduria su reguliariais migrantų srautais. Komisijos pasiūlymas atrodo yra pakankamai suderintas ir jame minimi tie patys tikslai, kaip ir tie, kurie suformuluoti tarybos sprendime ir taip pat kaip ir teisingumo teismo sprendime. Tai yra, ten yra nurodoma, kad reikalėtų, reikalinga nustatyti e, vadovaujančią ES teisę ir tarptautinę teisę, kurią įsipareigoja gyvenimo valstybės narė, narės sukurti sistemą, kad būtų galima vykdyti bendras operacijas koordinuojamas Frontex. Tačiau reikia šalia šito e, sprendimo e, numatyti ir neprivalomas gairias. Imtis priemonių. Iš esmės reikėtų pakeisti tas neprivalomo pobūdžio gairias ir paversti jas privalomojo pobūdžio veiksmų planu, kuris leis imtis konkrečių gelbėjimo veiksmų jūroje. Tai būtų uh, atsakymas į tą kritiką, kuri dažnai išreiškiama dėl Frontex vykdomų veiksmų, dėl kurių yra abejojama, kai kalbama apie gelbėjimo jūroje operacijas. Todėl labai svarbu užtikrinti daugiau teisinio aiškumo, e, laikantis žmogaus teisių svarbu, kad tie asmenys, kurie yra išgelbėjami jūroje, galėtų naudotis. Uh, e, right to make an assessment of the actual... Negražimo principo nuostatomis. Taigi teisinės E, tendencijos, kurios dabar pas, pastebimos, rodo, jog komisija siekia atsižvelgti į šituos iššūkius. Aš norėčiau, kad jūs pateiktumėte iki rugsėjo pabaigos jūsų pasiūlymus mano pranešimui. Ir pirmame posėdėje mes turime aptarti visus bendradarbiavimo aspektus ir turime įdėti kuo daugiau pastangų, kad laiku būtų pateiktas šitas teisėkos akto pasiūlymas. Jeigu mes nesusitarsime dėl naujo teksto, tai galios ir ankstes, toliau ankstesnis tarybos sprendimas. Todėl reikia darbuotis sparčiai ir siekti kompromiso su taryba. Dėkuoju. Niekas nemano, kad niekas kitas, kaip jūs, nepasieks geriausio mums tinkamo kompromiso. Nilsonas, komisijos vardu. Well, thank you, chair. No. Ačiū, ponė pirmininkė, nelabai ką galiu pasakyti. Mes manome, kad pranešėjų parengtas darbo dokumentas e, tiksliai atspindi e, e, šį doku, dokumentą ir nelabai ką galiu ir komentuoti. Ir mes be abejo esame pasirengę su jumis bendradarbiauti tam, kad darbas vyktų sparčiai. Dėkoju. Toliau pirmininkaujančios Lietuvos vardu ponas Zinkevičius. Thank you, Madam Chair, Mr. Rapporteur of this file. Dėkoju, ponė pirmininkė, de, ponė Dėkuoju ponui pranešėjui, dėkuoju Jums už tai, kad sutikėte man galimybę pristatyti Jums e, pirinkaujančios Lietuvos planus dėl šio labai svarbaus dokumento. Pirmiausia, norėčiau pasakyti, kad e, Lietuvos pirinkavimo vienas iš svarbiausių prioritetų yra veiksminga E, ES išorės sienų apsauga ir kontrolė, nes mes manome, kad tai gali padėti mums įgyvendinti tikslą atviresnė, saugesnė, e, atviresnė, patikimesnė ir atviresnė Europą. Ir šiame kontekste labai svarbu yra paminėti ir tą faktą, kad Lietuva yra e, suplanavus kur kas daugiau Frontex darbo grupė posėdžių tam, kad būtų padaryta kuo daugiau pažangos. Dabar norėčiau pakomentuoti pasiūlymą dėl reglamento. Dėl išorės jūrų sienų stebėjimo vykdant Europos operatyvinio bendradarbiavimo prie ES valstybių narių išorės sienų valdymo agentūros koordinuojama per e, operatyvą bendradarbiavimą. Mes remiame šį dokumentą ir labai svarbu užtikrinti, kad teisingumo teismo sprendimai būtų gyveninti kuo skubiau. Jums yra žinoma, kad e, šio reglamento projekto nagrinėjimas vyksta e, atitinkamoje e, e, tarybos darbo grupėje. Darbas buvo pradėtas dar pirmininkaujant Airijai, gegužės mėnesį ir Lietuva tęsė darbą. Praeitą antradienį vyko vyko e, šios darbo grupės posėdis, kuriame buvo kalbama e, vien apie šį reglamentą. Galiu Jums pranešti, kad per pirmąjį pasikeitimą mintimis e, mes pamatome, kad valstybės narės teigiamai vertina šį pasiūlymą, tačiau kelios valstybės narės pažymėjo, jog kai kurie šio dokumento nu, aspektai jų galva yra kiek sudėtingi. Mes tenksimės parengti bendrą darybos poziciją dėl šio dokumento. Devintas ir dešimtas stra, straipsniai, kurie e, reglamentuoja paieškos ir, a, e, operacijas ir a, e, išlaipinimo iš laivų operacijas. Ir a, šie straipsniai yra sudėtingiausi. jūsų pranešėjo parengtas dokumentas. Dabar norėčiau jį pakomentuoti. Norėčiau padėkoti pranešėjui ir norėčiau patikinti jūsų komiteto narius, kad pirmininkaujantį šalis atsižvelgs šiame dokumente pateiktus pasiūlymus, vykdyd, vykdydama savo darbą taryboje. Gerbėjai Europos parlamento nariai, dėkuoju Jums uždėmesi. Thank you. Um, Dėkuoju socialistų frakcijos vardu. Ponas Vandelhoser. Vandenholder. Aš norėčiau padėkoti pranešėjui už tai, kad jisai pasiūlė bendradarbiauti siekiant palankios, palankaus pranešimo. Iš tikrųjų, vieningas teisės dokumentas yra labai svarbus siekinys. Aš laukiu mm, naujojo darbinio dokumento, o prieš tai norėčiau pasakyti, kad pritariu siūlymui, kad negražinimas būtų aiškiai suformuluotas šiame dokumente. Taip pat manau, kad dabar situacija yra tokia, kai reikia priimti sprendimus per trumpą laiką esant spaudimui. Todėl labai svarbu tinkamai įvertinti tų asmenų padėtį. Stresinėje situacijoje tai būna labai sunku, Tuo labiau, kad tokiose situacijose labai sunku e, e, įvertinti asmens tapatybę, kai jie atvyksta laiveliais. Ir kitas dalykas taip pat reikia užtikrinti, kad būtinos, būtina laikytis ir e, žmogaus teisų kiekvieno asmens atžvilgių, kalbant apie Frontex operacijas, patirtis rodo, kad reikia labai aiškiai žinoti, kurioje vietoje vykdomos tos operacijos ir ką konkrečioje situacijoje galima asmenims pasiūlyti. Vienas dalykas, ar kas nors iš Ispanijos iš Maroko į Ispaniją vyksta plastikinėje valtelėje yra labai, labai svarbu tokiais atvejais konstatuoti, kur tas asmuo buvo išgelbėtas ir kokia jo padėtis ir kur jį nukreipti. Aš manau, kad mes visi kartu suformuluosime pasiūlymus, kaip išspręsti šias problemas. Aš manau, kad šešėlinių pranešėjų posėdis jau parodė, jog esame pakankamai vieningi. Vikstram. Ačiū. Aš taip pat džiaugiuosi tuo darbiniu dokumentu, kurį parengė kolega Koelio. Ir žinoma, aš džiaugiuosi, kad jūs siūlote sparčiai veikti ir parengti vieningą dokumentą. Nenorėčiau išsameu e, plėstis, bet e, paminėsiu keletą dalykų. Negražinimo principas turi būti taikomas visiems, ne tik tai tiems, kurie yra pabėgėliai arba prašo prieglopščio. To principo reikia laikytis visada. Taip pat reikia įvertinti tinkamai asmens poreikį apsaugo, tai to, patirčiau to negalima padaryti laive arba laivelėje ir žinoma, reikia e, vengti rizikos, kad bus pažeistos pagrindinės žmogaus teisės. Taigi, jeigu mes e, sutiksime su kolektyviniu gražinimu, tai mes pažeisime tą asmens negražinimo principą šiame pasiūlyme, šiuo pasiūlymu yra pakankamai vėluojama dėl įvairių priežasčių, bet to kyla bejonių dėl to, kad taryba ir pirmininkaujanti valstybė nėra pakankamai ambicingai nusiteikusios e, nagrinėti šį klausimą sparčiai. Aš tiesiog dėl to nesu įsitikinusi. Noriu pasakyti, kad norėčiau pažangos šiuo klausimu artimiausių metų. Svarbu, kad komisija ir tarnyba imtųsi atsakomybės. Už šią temą mes esame suinteresuoti šios temos sparčių nagrinėjimų ir aš manyčiau, kad ir jūs turėtumėte parodyti tokią pat valią kaip mes. Grisbek pranešėja TRAN komitete. Dėkuoju, ponė pirmininkė, gerbimi kolegos. Iš tikrųjų, aš norėčiau labai trumpai Jums pristatyti transporto komiteto nuomonę. Atsiprašau, dėkuoju Jums už sutiktą man žodį, kaip ir kiti kolegos. Aš pritariu toms teigiamoms pastaboms, kurios buvo išsakytos kolegos pono Koelio dėl šio labai svarbaus teksto. Transporto komitetas rengia nuomonę ir šioje nuomonėje yra pasakyta, kad mes kalbame apie paiešką ir gelbėjimo darbus. Galiu jums e, trumpai paaiškinti, kokia yra transporto komiteto nuomonė ir dėl kurios bus balsuojama rugsėjo 18 e, dieną. E, keitimasis informacija ir kiti dalykai, kuriuos kėlė kolegos. Sulaikimas jūroje, čia labai svarbu yra užtikrinti, kad būtų laikomasi protokolo dėl, dėl neteisų žmonių, dėl kovos su prekyba žmonėmis atsižvelgiant į jungtinių tautų konvenciją šiuo klausimu. Būtina užtikrinti, jog su asmenimis laive būtų tinkamai elgiamasi ir laivai turi būti e, saugus. Toliau pasienio pareigūnų e, mokymai. Aš savo nuomonėje sakiau, kad mokymai turėtų būti praktinio pobūdžio, kurie leistų e, jiems, šiems pareigūnams tinkamai, pasiru, tinkamai atlikti savo darbą. Ir toliau. Ir mes manome, kad taip pat šie pareigūnai turėtų gauti ir, ir apmokymus susijusius su pirmosios pagalbos suteikimu, nes tai taip pat gali būti reikalinga. Bet pareigūnai turi turėti ir vaistinėlės, ar, ar, ar, kurios atitiktų konkrečius nu, nustatytus standartus. Ir jei įmanoma, galima būtų galvoti, žengti dar toliau. Ir galbūt net vienas komandos narys galėtų būti medikas. Savo nuomonės projekte mes taip pat pabrėžime, jog labai svarbu yra keistis informaciją ir stiprinti bendradarbiavimą. Ir uh, pakrančių. Uh, uh, tarny, kontrolės tarnybos turi bendradarbiauti ir e, čia taip pat reikės išvelgti integruotą jūrų politiką. Reikia gerinti e, įvairių kontrolės sistemų ir priežiūrų sistemų e, saveikumą kad būtų užtikrintas saugumas ir sauga jūroje. Nereikia turėti per daug įvairių priemonių, bet reikia, kad tos priemonės užtikrintų tinkamą asmenų apsaugą. Ir esu įsitikinusi, kad operacijos, kurias vykdo kontrol, pasienio kontrolės tarnybos, gali būti valdomos geriau finansinė prasme ir e, Taip pat noriu pasakyti, kad reglamente reikia e, konkrečiai išdėstyti nuostatą susijusią su, su agentūros vaidmeniu. Tai tiek, tikiuosi, kad per nelik ilgai nekalbėjau. E, su transporto susiję šio dokumento aspektai e, nėra gausus, bet tiek mes galėjome pasakyti. Dėkoju, ponė Grisbek, ponė Keller. Ačiū. Pone Pirinkė, aš taip pat norėčiau padėkoti e, pranešėjų už jo parinktą dokumentą ir dėkoju komisijai, nes e, manau, kad šis pasiūlymas yra labai ambicingas e, ir tai yra tikrai didelis žingsnis į priekį. Mano gal pagrindinis klausimas yra, kaip galima būtų gražius žodžius paversti gerais darbais, tam, kad tie gražus žodžiai būtų taikomi visomis aplinkybėmis ir kad būtų užtikrintos visų asmenų žmogaus teisės. Ir kaip galima būtų užtikrinti visą tai dar e, sudėtingomis aplinkybėmis, pavyzdžiui, atviroje jūroje Aš manau, kad būtų gerai, jei šis dokumentas, dar, jei darbas su šiuo dokumentu būtų baigtas kuo skubiau. Mes e, galėtume gal papildyti šį dokumentą, pavyzdžiui, prieglapščio suteikimo, už prieglapščio suteikimą atsakingi pareigūnai turėtų uh, turėti galimybę apsilankyti laive tam, kad galėtų savo akimis įvertinti situaciją ir nuspręsti, kaip reikėtų elgtis. Pabėgėlių e, ir kitų asmenų teisės turėtų būti užtikrintos. Pirmiausia, šis svarbu užtikrinti negražinimo e, teisę. Mokymai turėtų būti taip pat parengti atitinkamai ir reikėtų pagalvoti apie taip, kaip galima būtų žmonėms, užsieniečiams, kurie dažnai nekalba mūsų kalbomis, pateikti visą jiems reikalingą informaciją. Ir svarbu yra pasakyti, kad svarbiausia be abejo yra uh, išsaugoti žmonių gyvybę. Mes turime jau gerą pagrindą ir galima būtų dabar pasvarstyti apie tai, kaip galima būtų užtikrinti visas šias teisės visais atvejais. Ir mes suprantame, kad kartais aplinkybės būna sudėtingos, bet teisės turi būti užtikrintos. Dėkuoju, panas Jekolino. Ačiū. Ačiū, ponė pirmininkė. Karlos, jūsų dokumentas pasiekė mus labai dramatiškų metu, nes e, viduržėme jūroje da, susidariusi situacija dabar yra labai sudėtinga. Ir e, pono Koelio parengtas dokumentas puikiai atspindi tai, ką turime daryti, kad e, išsaugotume žmonių gyvybės ir užtikrintume jų orumą atviroje jūroje. po kelių mėnesių pradės veikti Eurosūras. Bus sustiprintas patruliavimas ir bus geriau keičiamas informacija. Taryba dar turėtų baigti darbą. Paieškos ir gelbėjimo operacijos atviroje jūroje, čia dar kai ką reikia patobulinti, iš Sirijos plūsta pabėgėliai. 350 Sirijos piliečių išsilaipino Sicilijoje visai nesinė per vieną dieną. Tai ir, ir Libijoje, ir Egipte situacija taip pat yra nestabili ir dėl to ir Ispanija, Graikija, Malta yra priverstos priimti vis daugiau e, migrantų iš šių šalių. Frontexas naudojasi jam, jai suteiktais įgaliojimais. Negražinimo principas taip, jis yra svarbus, toliau e, asmenų saugumas, sauga e, taip pat yra svarbu, bet to reikia spręsti ir Lampedūzos problemas. Po susitarimo Stokholme mes nebejojame, kad e, Karlas įdiktavo patektiems pasiūlymams bus e, pritarta. Bet vienaip ar kitaip e, Viduržymio jūros regione susiklosti ypatinga situacija ir todėl turime ieškoti ypatingų išskirtinių priemonių ją įspręsti. Todėl aš norėčiau paraginti Jūs pagalvoti apie e, pasidalymą e, naštą, kaip galima būtų pritaikyti šį principą. Viduržymio jūros regione bendradarbiauja kelios valstybės narės. Ir jos turėtų pasidalinti savo e, funkcijomis. Sicilijoje net žmonės patys e, išeina į paplūdimį ir bando gelbėti žmonės. Daug dar ką reikia e, nuveikti, daug ką reikia padaryti, bet aš nebejoju, kad jūs e, esat žmogus, kuris sugebės tą darbą atlikti. Dėkuoju ir paskutinį kalbėtoją, pane Veržė. Aš bijau, kad uh, E, mano pasisakymas bus labai panašus į tai, ką tik girdėjome. Ar tik tai galbūt išsiskirs kai kurios nuomonės. Aš e, manau, kad e, neretai mes imigracijos klausimus sprendžiame dalimis, nematydami visumos. Pažvelkime į skaičius. Imigrantų padėtis visoje Europos Sąjungoje yra gerokai pasikeitusi, nes imigrantų yra vis mažiau ir mažiau. Mano valstybė e, anksčiau priimdavo daugiausiai imigrantų, šiandien yra e, tarp mažiausiai priimančiųjų Europos Sąjungoje. Ir iškyla klausimas, kodėl didėja spaudimas pietų valstybėms, nes e, tas spaudimas tikrai didėja. Dvi, du reiškinius išskirčiau iš kurių tai išplaukia. Pirmiausia, ES teisės aktai. ES teisės aktai buvo sudaryti e, gerokai anksčiau, reglamentai, direktyvos, o paskui dar turime nacionalinius teisės aktus, kurie numato žymiai daugiau apribojimų e, migrantams, gyventojams. Jeigu mes šitų esminių problemų neišspręsime, mes galėsim e, be galo bandyti išspręsti smulkės problemėlės, e, o iš esmės E, problema nebus išnaikinta iš, e, iš šaknų. E, mes jau panalizavome šiek tiek imigracijos reiškinio padėtį šiuo metu. Mes suprantame problemas, kurios egzistuoja. Ir Europos Sąjungos pozicija nebuvo tokia pati, e, kai e, Jugoslavijoje buvo neramumai arba arabų pavasaris, kai prasidėjo e, ir, ir šiandien. Šiandien matome, kas vyksta su Tuniso gyventojais, su Edijos gyventojais. Ir aš džiaugiuosi, kad vakar Švedija 8 milijonus Sirijos prie pabėgėlių priėmė. E, įsivaizduokit, kiek reikia drąsos žmogui gyvenančiam Sirijoje keliauti iki pat Švedijos, kad e, taptum, net nežinant, ar tu tapsi legalus ar netapsi legalus. Todėl vietoj to, kad gražiai kalbame, aš stengiuosi pamiršti, kad aš esu dabar prancūzė ir aš stengiuosi uh, nekreipti dėmesio į tai, ką daro Prancūzija, aš bendu vertinti padėtį bendrai. Kitas dalykas – gelbėjimas jūroje. Kai kuriais atvejais čia mes galime ver, išvelgti, kad mm, ES yra tarsi terrorizuojama tokiu būdu. Apie kągi mes čia iš tiesų kalbame. Pane pirmininkė, to baigsiu, nepergyvenkite. Mes turime įpareigoti valstybės narės laikytis tarptautinių įsipareigojimų. Gelbėjimas jūroje yra tarptautinis įsipareigojimas. Ir mes uh, turime dabar tarsi priimti ES teisės aktus, kad įpareigotume valstybės narės laikytis tarptautinių įsipareigojimų. Mūsų vyriausybių, valstybių vadovai, e, matydami, kaip ES priima taikos premiją, e, Nobelio taikos premiją, galėjo apie tai pagalvoti ir galbūt reikėtų šiek tiek korektiškiau elgtis, teisingiau elgtis, kai kalbame apie teisės į gyvybę apsaugojimą, kuri yra pagrindinė žmogaus teisė. Ačiū, ponė Veržėt ir pono Koelio pranešėjo baigiamasius išvadas. Want... Ačiū pirmininkė. Aš noriu padėkoti visiems kalbėjusiesiems kolegoms. Aš e, pasistengsiu ir įtrauksiu visus jūsų pasiūlymus į dokumentą. Galiu pasakyti, kad ketinu pabaigti šį pranešimą renkti iki šio mėnesio pabaigos. Ir tada pradėsim formalius trialogus su taryba. E, bandysime įvertinti, ar užtenka pakankamai e, pasirengimo kompromiso ir ne. Aš sutinku su Silija Vikstrium, kai ji sakė, kad e, nėra įsitikinusi tuo, jog taryba yra tiek pat geranoriškai nusiteikusi, kiek mes šio teksto požiūriu. Aš tikiuosi, kad taip nėra ir aš tikiuosi, kad taryba veiks tokiu lygmeniu, kaip mes norime. Jeigu yra pakankamai e, pagrindo kompromisui, tai aš pasitarsiu su šešėliniais pranešėjais ir žiūrėsiu, kokia turėtų būti reali parlamento pozicija. Kitaip, aš e, manau, kad mes savo projektą galėsime patvirtinti per pirmąjį svarstymą ir laikysime įprastinės bendros prieimimo procedūros. Uh, Turiu galvoje, kad mes e, tokią procedūrą pasirinkę negalėsim šio dokumento priimti iki šios kadencijos pabaigos. Aš tikiuosi, kad mes dar turime galimybių pasiekti kompromisą su taryba ir e, tikimės, e, kad bus galima pakeisti dabartinę tarybos poziciją, bet laikas parodys. Ačiū, ponė Koelio. Dabar jau perinam prie darbuotojas 11 klausimo bet aš siūlau, kad mes porai minučių padarytume pertrauką, nes kol kas nėra pranešėjo. Mes turėjome pradėti 12 valandą, todėl aš siūlau, kad 6-7 minutės padarytume pertrauką ir pradėsim vėl 12. Colleagues, I, I propose that we resume. Kolegos, aš siūlau sugrįžti prie darbo. Okay, colleagues, we continue with Na kągi, gerbėjai kolegos, siūlau sugrįžti prie 11-ojo darbo atvarkės punkto, tai yra prie trečių šalių, kurių piliečiai, kirstami valstybių narių išorinės sienas, privalo turėti vizas ir trijų šalių, kurių piliečiams toks reikalavimas netaikomas sąrašo. Pone Gabriel yra mūsų pranešėja, šiandien mes svarstysime kolegų pateiktus pakeitimus ir pirmiausia sutikiu žodį pranešėjai. Dėkoju, ponė pirmininkė. Pirmiausia, gerbėmi kolegos, aš norėčiau padėkoti šešėliams nešėjams Airijai ir Europos komisijai už konstruktyvų dialogą dėl šio dosie. Šis dialogas buvo konstruktyvus nuo pat pradžios ir todėl mes sugebėjome viską gerai išsiaiškinti ir sklandžiai dirbti. Ir norėčiau taip pat padėkoti kolegoms, kurie pateikė pakeitimus, kadangi šiandien mes manome štai ką. Pirmą kartą jau svarstėme šį dokumentą, šiandien svarstysime patiktus pakeitimus. Europos komisija siūlo panaikinti reikalavimą turėti vizas 16 Karibų jūros ir Ramio vandenino salų valstybių piliečiams ir Britanijos piliečiams. Tai, tai tokia yra šio dokumento esmė. Ir Ir e, yra, yra siūloma taip pat e, nustatyti e, vizų reikalavimą pietų Sudano piliečiams. Aštuoni pakeitimai buvo pateikti. Visose pakeitimuose kalbama apie tai, kad Junktinė Arabų Emiratai turėtų būti įtraukti į teigiamą sąrašą. Ir čia aš galėčiau priminti, kad pirmininkauti Airija iškėlė šį klausimą. Arabų Emiratai nuo sausio mėnesio jau derasi su e, atitinkomis tarnybomis ir, ir nuo gegužės mėnesio mes palaikėme nuolatinį dialogą ir taip mes gavome tikslesnės ir detalesnės informacijos ir todėl mes, ir mes suteikėme jungtinių Arabų Emiratų valdžios atstovams nekartą su mumis pabendrauti ir jie mums išdėstė, kad jie nori stiprinti santykius Europos Sąjungą. Europos parlamentas ir taryba kartu priima teisės aktus ir todėl mes kartu turime dėrėtis dėl šio reglamento pakeitimo, dėl vizų. Uh, Taigi da, dabar aštuoni pakeitimai. Ir techninio po, techninių požiūrių keturi pakeitimai yra reikalingi tam, kad šalis būtų perkelta į teigiamą sąrašą. 63 kolegos paprašė, kad Jungtinių Emiratų piliečiams būtų panaikintos vizos. Ir jie pateikė šios pakeitimus. Po savo susitikimų su Almaskvy, e, šios šalies ambasadoriumi, aš gavau informacijos, norėčiau jums ją e, pristatyti. E, anot ambasadorius nė, nėra nelegalios migracijos iš Jungtinių Arabų Emiratų rizikos. Ir žmonės iš šios šalies reguliariai keliauja Europos Sąjungoje, tai pirmiausia dėl e, vers, dažniausiai verslo reikalais arba norėdami gydytis ar mokytis Europos Sąjungoje. Ir būtent e, dėl šių priežasčių paprastai prašoma šengeno vizos. Ir e, priekybos tarp Junktinių Arabų Emiratų ir ES apimtis virš yra didesnė nei 50 milijardų 2012 metais 1 milijonas 600 tūkstančių ES piliečių apsilankė Junktinėse Arabų Emiratuose. Yra dar du principai, kuriuos norėčiau paaiškinti. Pirma, tai yra regioninis nuseklumas. Tai yra vienas iš svarbiausių elementų Ir antras yra abipusiškumo principas, apie kuriuo aš kalbė, kalbėsiu e, išsameu. Jungtinio Arabų Emiratų ambasadorius patikino mane, kad bus laikomas abipusiškumo principo, jei Europos parlamentas pritars tam, kad e, Jungtinio Arabų Emiratai būtų traukti į teigiamą sąrašą. Uh, Šiuo metu taikomos yra dvi vizų suteikimo procedūros, kurios yra taikomos ES piliečiams. Pirmiausia, tai yra supaprastinta vizų išdavimų procedūra, kai vizos išduodamos nemokamai ir ši procedūra taikoma 32 e, valstybėms narėms. Ir yra e, tokios šalis kaip. A, e, Norvegija, Šveicarija, Islandija ir Lichtensteinas, tai yra šalis, kurios neįeina į Europos Sąjungą, po to yra Monakas, San Marino, Vatik, Vatikanas, Brunėjus, Singapūras, Hongkongas, Malazija į Australiją, kelios kitos šalis. šioms šalims taikoma yra supaprastinta procedūra, o naujoms valstybėms, ES valstybėms narėms taikoma sudėtingesnė procedūra, vizą tuomet e, yra mokamas vizų mokestis ir čia nesilaikoma abipusiškumo principo. Ne dėl to, kad nenorima laikytis šio principo, mes prieš, prieš, tam prieštaravome, o dėl to, kad neužtikrintas yra. Uh, vienodas piliečių traktavimas. Mes esame ES piliečiai ir aš manau, kad prieš baigiant darbą dėl šio dosie svarbu būtų įspręsti šį klausimą. Ir dabar Gerbėjai kolegos, Junktinių Arabų Emiratai siunčia teigiamus signalus kurie leidžia mums spręsti, jog vizos nemokamai pagal supaprastintą procedūrą bus išduodamos vi visų valstybių narių piliečiams. Bet dar reikia stebėti toliau, kaip klostėsi situacija. Taigi, šiandien aš norėčiau išgirsti kolegų nuomonę, išgirsti frakcijų nuomonę. Europos parlamentas turėtų suformuoti savo, suformuoluoti savo poziciją, turėdamas visą išsame informaciją, nes šis klausimas yra gan jautrus. Ir svarbu yra iš šį procesą įtraukti visus svarbiausius sprendimo priimančius subjektus. Ir dėkoju kolegoms už pastabas ir pakeitimus. Dėkoju, ponia Fajon yra pirmoji kalbėtoja mano sąraše. Ačiū, ponė pirmininkė. Pirmiausia, norėčiau padėkoti kolegijai, poniai Gabriel, už puikų bendradarbiavimą. Norėčiau taip pat padėkoti ir šešėliniams pranešėjams. Jums leidus norėčiau pakomentuoti pateiktus pakeitimus ir Jungtinio Arabų Emiratų klausimą. Aš norėčiau, kad būtų užtikrintas laisvas judėjimas, noriu, kad būtų panaikintos, panaikintas reikalavimas e, trečių šalių piliečiams turėti vizas. Nes tai paskatins e, žmogiškuosius kontaktus Iš pradžių nežinojau, ar reikėjo iš tikrųjų tiek ilgai laukti, nes buvo visiškai neaišku, ar Junktinė Arabų Emiratai pasirinks, pasirinks dalyvauti šiame procese ir šiandien ES mano, kad Junktinė Arabų Emiratai gali būti perkelti į teigiamą sąrašą. Prieš metus, prieš metus buvo pateiktas prašymas perkelti Junktinius Arabų Emiratus į teigiamą e, sąrašą, tačiau niekas į jį nesureagavo. Niekas išskirius tris šalis. Nemanau, kad būtų protinga toliau e, dalsti. Europos komisija yra pasiruošusi pritarti Junktinio Arabo Emiratų perkelimui į teigiamą sąrašą, jei taryba ir parlamentas tam pritars. Kolegos iš įvairių frakcijų taip pat e, e, leido mums suprasti, kad jie palankiai vertina tokį pasiūlymą. Taigi, Junktinė Arabo Emiratai iš esmės atitinka e, beveik visus bevizio režimo kriterijus, visi dėl to sutarėme ir komisija tam pritarė. Jei kalb... galėčiau kalbėti atvirai, pasakyčiau, kad e, mes patys turėtume būti suinteresuoti kuo skubiau pertraukti Junktinius Arabų Emiratus į teigiamą sąrašą. Mes prekiaujame su šia šalimi, e, dažnai mūsų piliečiai vyksta į, į Junktinius Arabų Emiratus jų piliečiai atvyksta pas mus, tai nėra pavojinga šalis. Nepamirškime ir apie politinių šių klausimų aspektus. Nes Junktinė Arabų Emiratai būtų vienintelė Arabų pasaulio šalis, kurios piliečiams nereikėtų vizų vykstant į Europos Sąjungą. Bet šiame kontekste norėčiau paminėti žmogaus teisės. Jeigu mes palyginsime Junktinius Arabų Emiratus su kitomis e, šalimis, pavyzdžiui, su Malazija, pamatysime, jog e, situacija Junktinius Arabų Emiratos yra kur kas geresnė. Mes buvome susitikę su šios šalies e, valdžios atstovais, jie mums papasakojo apie jų, apie savo darbą. Catherine Ashton pradėjo dialogą dėl žmogaus teisų ir uh, Junktinė Arabų Emiratai ją patikino, jog šis dialogas bus tęsiamas. Kolegė Gabrielė, Gabrielė kalbėjo apie abipusiškumo principą. Abipusiškumas turėtų būti užtikrintas santykius su Junktinės Arabo Emiratais. Ir aš manau, kad iš tikrųjų neliko jokių kliūčių, nebeliko jokių kliūčių, turime pritarti pakeitimams ir mes savo frakcijoje tokią linkmę ir dirbsime. Dėkuoju, ponia Grisberg. Merci, Madame la Présidente. Euh, je voudrais simplement. Ačiū, ponė pirmininkė. Aš norėčiau, kad jūs man leistumėt pasisakyti vietoj Louis Michel, kuris yra uh, liberaldemokratų frakcijos uh, šešėlinis pranešėjas. Jis dabar uh, dalyvauja delegacijoje į Ruandą ir jis paprašė, kad aš vietoj jo pakalbėčiau. Aš perskaitysiu jo pasiūlymus. Kolegos, kiti šešėliniai pranešėjai jo poziciją žino, bet aš greitai perskaitysiu. Uh, Ir e, jūs galėsite žinoti jo pastebėjimus apie patiktus pakeitimus. Dėl komisijos pasiūlymo nėra jokių pastabų, jokių prieštaravimų, kadangi per diskusijas Libe komitete e, buvo visi e, pasiūlymai paremti e, iš liberaldemokratų pusės. Ir po praėjusios diskusijos komitete e, buvo pateikta pakeitimų, kuries buvo e, pateiktas pozityvus sąrašas ir e, jūs žinote, kokie yra argumentai. Pirmiausia sakoma, kad Junktiniai Arabo Emiratai nekelia jokios rizikos dėl slaptos imigracijos, taigi saugumo problemų nėra. Kitas dalykas, Junktiniai Arabo Emiratai palaiko ilgalaikius santykius su daugeliu ES valstybių narių ir didelė dalimi tai vadės e, santykiams su visa ES. Trečias dalykas, Arabo Emiratai teikia savo piliečiams biometrinius pasus ir todėl mes turėtume suteikti visapusiškus dvi šalių santykius su visomis ES ES valstybės narėmis. E, kalbant apie Junktinio Arabos e, Emiratų e, prašymą dėl vizų panaikinimo, mes suprantame, kad tai prisidėtų prie komersinių, priekybos ryšių plėtros ir studentų, mokslininkų kaitai. Taigi tokia yra mūsų kolegos pozicija. Jis priduria, kad liberaldemokratų frakcija kol kas dar ne visiškai suformulavo galutinę poziciją savo, uh, Todėl reikėtų palaukti tolesnių komentarų ir pastabų bei klausimų, kurie iškils e, šiame komitete. Ačiū, ponė Grisbek. Ir paskutinis prašymas kalbėti, ponas Sėdoja Labart. Ačiū, ponė pirmininkė. Aš esu vienas iš šių pakeitimų autorių Ir aš esu už tai, kad Junktiniai Arabų Emiratai būtų įtraukti į vizų, e, į valstybių, kurios, kurių gyventojai gali keliauti be vizų e, sąrašą. Pirmiausia, dėkoju pranešėjai už padarytą sąrašą, padarytą darbą. Ji jau paaiškino visus įmanomus pranašumus, e, kurie būtų suteikti Junktinėms Arabų Ratams ir mums, jeigu taip atsitiktų. Pirmiausia, ES ir Junktinių Arabų Emiratų žmonės galėtų laisviau keliauti švietimo tikslais, tai itin svarbu mums, taip mes galėtume turėti didelės įtakos Junktinių Arabų Emiratų ateičiai. E, be to mes galėtume sustiprinti priekybinius santykius, o tai yra labai svarbu ir visai ES ir pavieniams valstybėms narėms, kalbant apie santykius su Junktiniais Arabų Emiratais. Taip pat labai svarbu pažymėti, kad tai būtų pirmoji arabiška valstybė, kuri e, turėtų e, tokias vizų lengvatas. Aš e, manau, kad svarbu yra sustiprinti ES įtaką arabų pasaulyje, ypač e, tokioje svarbioje strateginėje erdvėje. Aš manau, kad tokiu būdu ES galėtų pasiekti daugiau įtakos. Aš kalbėjausi su ambasados ir konsulato Barcelonoje atstovais, e, kurie dirba Europos Sąjungoje. Jie yra pasirengę e, sutikti su abipusiškumo, vizo abipusiškumo e, reikalavimu ir aš manau, kad tokiu būdu mes galėtume išspręsti dvigubo Europos valstybių atstovavimo neiškumo tos problemos. Ir uh, E, dvigubas atstovavimas tiesiog išnyktų tokiu būdu. Dėl tų priežasčių aš visapusiškai rengiu e, Mario David pateiktą pakeitimą. E, daugelis kolegų pasirašė šį pakeitimą. Manau, kad šiuo pakeitimu mes suderinsime šį tekstą su komisijos pasiūlymu. Ačiū. Ačiū, o dabar aš pakviesiu Europos komisiją ir tarybą pakomentuoti ir paprašysiu E, e, pranešėjo išsakyti baigiamasis išvadas. 12.30 baigsime. Europos komisijos vardu Diderik Pelman. Thank you, Madam Chair. Ačiū, ponė pirmininkė. Labas rytas, ar jau labą dieną visiems. Pirmiausia, noriu padėkoti pranešėjai už tokį pozityvų darbą, už gerą darbą. Be abejo, mes labai džiaugiamės pranešėjo pozityvių įvertinimų ir e, kaip e, ponė Vežon jūs sakė, e, pasiūlymas įtraukti Junktinius Arabų Emiratus į pozityvų į sąrašą gali būti paremtas komisijos su sąlyga, kad ir tarybai toks papildymas bus priimtinas. Taigi, kai kalbame apie Emiratus, mūsų visų pozicija yra panaši Ir e, galbūt aš trumpai norėčiau paminėti tą abipusiškumo klausimą. E, pranešėja pamini tokį dalyką kaip communal free procedure, e, laisvoji bendrijos programa. Nelabai suprantu, kas tai yra, bet aš galiu pasakyti, kad e, E, dvi šalis vizų panaikinimo susitarimas egzistuos tik tada, kai jis bus pasirašytas abiejų pusių. Ir tame susitarime turi būti numatytas visapusiškas abipusiškumas. E, vadinasi, Emiratų pusė e, turės panaikinti bet kokius apribojimus vizoms. Jeigu kalbama apie bevizį režimą, tai visi turi galėti keliauti be vizų, be jokių specialių procedūrų taikomų. Taigi, aš e, žinau, kad Emiratai puikiai pažįsta tą, problem, tą klausimą, tą aspektą ir aš galiu tik tai priminti jums visiems ir patikinti Europos parlamento nariams, kad abipusiškumo klausimas Europos komisijai yra puikiai žinomas ir mes e, per ateities e, dvi šalius susitarimus dėl bevizio režimo apie tai kalbėsime, ypač apie sutarimus tarp ja, e, Junktinio Arabų Emiratų ir ES. Taigi tiek, aš dabar kol kas galiu pasakyti, lauksiu galutinio balsavimo dėl šio pranešimo rezultatų ir e, tada žiūrėsim, kaip eiti toliau. Ačiū Lietuvos pirmininkavimo vardu, ponas Jekimavičius. Uh, Ačiū ponė pirmininkė pirmininkančios valstybės vardu taip pat noriu padėkoti už e, to projekto, dokumento projektą. Aš norėčiau pabrėžti, kad tarybai šis dosie labai svarbus ir e, visi su tuo susiję pakeitimai rodo, kad e, vis daugiau valstybių narių taryboje galėtų paremti šį papildymą. Todėl mes dar lauksime jūsų galutinio pranešimo ir tikimės, kad greitai pasieksim susitarimą. Ačiū. Thank you. Then we come back to the rapporteur, Mrs. Gabriel. Pone Gabriel. Ačiū, ponė pirmininkė. Paprasčiausiai keletą žodžių e, padėkojant visiems kolegoms, kurie išreiškė savo nuomonės. Taip pat aš norėčiau padėkoti Europos komisijai už išreikštą reakciją, e, už tai, kad viską išaiškino. E, kad pasakė, kas pradės galioti, kai bus pasirašytas susitarimas tarp Junio Arabo Emiratų ir ES. Dėkoju pirmininkaujančiai valstybei ir džiaugiuosi, kad jie iš ateityje, e, džiaugsiuosi, jeigu ir ateityje mums e, pristatys pokyčius pozicijos taryboje. Mes kaip Europos parlamento atstovai turime viską aiškiai suprasti, turime turėti tikslę detalę informaciją, taigi per ambasadas, per Junktinių Arabų Emiratų atstovus mes rinksime visą geriausią informaciją, kad galėtume šį dosiją pastumėti į priekį ir būtų išsaugotas visapusiškas dvi šališkumo, dvipusiškumo principas. Ir ES ir Junktiniai Arabų Emiratai, e, jų santykiai išliks mūsų darbo tvarkės e, pirmosiose eilutėse. Aš e, manau, kad pažindami padėtį, mes e, galėsime priimti gerus dokumentus ir duosime gerą signalą e, politikams ir piliečiams. Ačiū. Dėkuoju, balsavimas lybė komitete vyks e, vėliau nustatysima diena. Baigėme šį posėdį, pratesime darbą trečią valandą klausimuose o po to posėdis, kitas posėdis įvyks uh, rugsėjo 12.